Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, this is uh, a... Kolegos, pradėkime darbą. Kaip visuomet, posėdis yra transliuojamas internetu. Pirmiausiai tvirkinkime darbo tvarkę. Turiu porą jums dalykų pranešti dėl darbo tvarkės. Ponas Ugijas į mus kreipėsi, kuris informavo sekretoriatą, kad jis negalės dalyvauti šiandieną posėdėje, todėl uh, dėl jo nuomonės e, projekto, dėl šeštojo punkto regioniai oro uostai. Šis punktas bus perkeltas į rytojų ryte po aštunto punkto. Svarstysime jo klausimą pro François Alfonsi pranešimo. Taip pat norėčiau paprašyti Fono Alfonsi pademonstruoti lankstumą, galbūt jeigu lik šiandieną laiko galėtume E, tą klausimą pradėti nagrinėti, o galbūt ir baigsime šiandieną, taigi turėsime daugiau laiko rytoj ryte. Jeigu sutiktumėte, tai galėtume taip ir padaryti. O po to, kai pasikeisime nuomonėmis su ponė ministre Lenkijos, jums trumpai papasakosiu, ką darysime pagal dešimtąjį darbo tvarkės punktą, tai yra priemonė dėl rizikos pasidalymo. Pateiksiu jums trumpai informacijos apie tai e, kokia dabar yra padėtis. E, diskutavome šio klausimą. Aš noriu tą padaryti po diskusijų su pone ministre. Taigi, tokie pakeitimai darbo tvarkėje. Jeigu pritarėte, tai galime laikyti, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Dėl antrojo punkto ankstesnio posėdžio, neįlinio posėdžio vykusio lapkričio 14 dieną protokolo tvirtinimo. Turite protokolą, kaip visada laikysime, kad jis patvirtintas, e, jeigu niekas neiškels jokių prieštaravimų, pastabų neišsakys iki e, posėdžio pabaigos. Dėl pirmininkės pranešimų, kaip sakiau, po pasikeitimo nuomonėmis su ponė Elžbieta Benkovska kuri yra atsakinga už regionę plėtrą ir dirba dabar e, taryboje, pirmininkaujant Lenkijai. Ji pristatys sanglaudos politikos klausimus. Pirmininkaujanti šalis Lenkija baigė savo darbą. Laikas greitai bėga. Praeitą savaitę bendrųjų reikalų taryba e, svarstė regionę politiką Ir manau, kad ponė ministrė norėtų daug ką mums papasakoti apie šios dalykus. Taigi padiskutuosime su ją ir daugiau jau nesiplėsiu. Kviečiu Lenkijos ministrę ponę Bienkovską tarti žodį. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai greitai laikas bėga. Prisimenu, kad susitikome Liepos antrą pirmą kartą, kai pradėjome pirmininkauti ir aš kaip atsakinga už regionę plėtrą ministrė atvykau, o dabar jau apibendriname mūsų pirmininkavimo rezultatus. Tačiau, kaip žinia, mes pirmininkavome ypatingų laikų. Pirmiausia, taip yra todėl, kad piršelio mėnesį komisija pristatė komunikatą dėl uh, daugiametės finansavimo programos 14-20 metams, o spalio mėnesį buvo pateikti pasiūlymai teisėkuros dėl politikos atskirų sričių ir vyko diskusijos apie e, užduotis pagal atskiras politikos kryptis, apie tai, kaip jas reikės įgyvendinti. Tuo pačiu metu e, išgyvename visiems gerai žinoma sunkia ekonominė e, situacija ir mes e, siekėme pakoreguoti savo darbus, darbotvarkę, e, kurią buvau jums Liepos mėnesį pristačiusi. Pagal mūsų šūkį mes norėjome užtikrinti įvairią lypį, E, veiksmingą atsaką į įvairius skirtingus ES iššūkius, poreikius. Mes norėjome regioninę politiką gilinti, e, užtikrindami didesnį integraciją ir požiūrį pagrįstą teritoriniu aspektu. Taip, daug kalbėjome apie tai ir buvo sutarta, kad turėsime pirmiausiai galvoti apie politikos priemonių rezultatus. Labai daug diskutavome apie komiteto pasiūlymą. 13 e, sesijų taryboje buvo, vyko susitikimų 13 ir valstybės narės pristatė savo e, pradinę nuomonę dėl strateginio programavimo, e, tematinės koncentracijos, sąlygiškumo ir teritorinės plėtros priemonės. Aš e, vėliau dar aptarsiu su jumis detalės, bet pirmieji du dalykai - strateginis programavimas ir e, temų koncentracija yra sritis, kuriuose pavyko, pavyko pasiekti daug pažangos. Dabar perduotame darbus Danijai, jau esame labai toli pažengę diskusijose dėl šių dviejų sričių. Buvo surinkti keturi techniniai susitikimai šioms e, dviems temams aptarti. E, kuriuose dalyvavo Europos parlamento nariai. Ir taryba baigė darbus dėl teisėkuros projektų, e, taip pat baigė parengti nuomonę dėl ataskaitos. Mums reikalinga politinė parama ir šie klausimai buvo svarstomi su ministrais atsakingais už sanklautos politiką per e, bendrosios tarybos sustikimą prieš dvi ar tris dienas. E, gruodžio 16 vyko paskutinis susitikimas taryboje. Valstybės narės pasidžiaugė pagrindinės komisijos e, pasiūlymais įdėkti pokyčius kurie skirti pirmiausia sustiprinti sanglaudos politikos ir strategijos Europa 2020 tarpusavio ryšį, taip pat e, kalbama apie didesnį e, daugiau integruotumo nacionalinių ES ir vietos lygmenių. Taip pat E, mes pripažįstame, kad šie pasiūlymai yra geri, geras pagrindas tolesnėms dėrybams ir kiekviena šalis siekia išsamei aptarti pasiūlymus, išnagrinėti juos, pirmiausiai tai, kas liečia politikos priemonių gyvendinimą. Pagrindinės mūsų išvados yra tokios. valstybės narės yra patenkintos komisijos pasiūlymų dėl bendros e, strateginės programos dokumentas, toks bendras strateginė programa bus naudingas, padės e, didinti sanglaudą tarp ir ryšį tarp nacionalinių Europos politikos priemonių ir strategijos Europa 2020. Tačiau prieita prie išvados, kad tai, kaip komisija e, pateikė šią temą, pristatė ją, nėra pakankama. Komisija pasiūlė deleguotosius e, aktus, kuriuos ji pati ir tvirtintų. Diskusijos šiais klausimais vyko ir mes, kaip pirmininkaujantys šalis, pasiūlėme, kad strateginė programa būtų patvirtinta kaip teisėkros aktas ir būtų priedas prie bendrojo reglamento, kurį patvirtins taryba ir Europos parlamentas. Mūsų nuomonė, tokiu būdu e, sutvirtintume politinį e, prioritetą šio dokumento, atspindėtume geriau. E, programa susijusi su Lenkijos e, siekiais e, pabrėžti sanglaudos politikos svarbą bendrose politikos priemonėse ir kryptise ES. Pasakysiu dar, kad pasiūlymą kiekviena šalis palankiai sutiko, išskyrus gal vieną kuri nėra visiškai apsisprendusi, tai vyko 16 gruodžio per e, ministrų tarybos sustikimą. Antras dalykas, mes e, matome, kad reikia užtikrinti tvirtesnį ryšį tarp europinių ir nacionalinių priemonių bei strategijos Europa 2020, bet daugelis, daugelis valstybių narių iš, išsakė klausimų, nuogastavimo abejonių dėl komisijos pasiūlymų. Pirmiausiai dėl to, ar e, metinės e, konkrečios rekomendacijos valstybėms narėms bus pagrindinis atspirties taškas e, atrenkant teminius tikslus. Per tarybos susitikimą visi ministrai pasisakė prieš tokį požiūrį ir atkreipė dėmesį į tą faktą, kad dokumentas e, svarbiausias būtų nacionalinės reformų programos. Valstybės narės sutinka su tuo, kad partnerystės susitarimai, kaip ir bendra strateginė programa ES lygmenių, turėtų numatyti svarbiausią pro, e, strateginę bazę pagrindą programoms. Valstybės narės taip pat pabrėžė, kad reikia racionaliau žiūrėti į sutarčių ir programų turinį. Turiu galvoje, kad yra reikalavimų, kurie dubliuojasi ir reikėtų tokius dalykus pašalinti. Tikslingumas labai svarbus dalykas. E, dar komisija pristatė naują temą, apie kurią norėčiau plačiau šiek tiek pakalbėti. Tai yra naujas mechanizmas tai yra teminė koncentracija. Diskusijose išiškėjo, kad valstybės narės remia mintį e, sutelkti išteklius e, ties tam tikrų ribotų prioritėtų skaičiumi, bet taip pat pabrėžta, kad e, minimali išteklių riba turėtų priklausyti nuo įvairių sąlygų - socialinio ekonominių, e, kurios egzistuoja regione, e, valstybė narėje ar tam tikroje teritorijoje. E, bendrų reikalų taryboje gruodžio 16 apie tai taip pat buvo kalbama. Pirmininkaujantis šalis pasiūlė, kad minimalios viršutinės ribos ištekliams bus pasiūlytos uh, E, derantis dėl partnerystės sutarčių, bet ir kad to nereikėtų primesti iš viršaus turibų. Valstybės narės pritarė sąlygos nuostatai ir pabrėžė, kad svarbiausias tikslas e, šios priemonės turėjo, turėtų uh, užtikrinti, kad įvykdytos pagrindinės sąlygos. Komisija pateikė ir kitus su sąlygomis susijusius tokių pasiūlymų, bet tai nėra pakankama. Daug nuogastavimų išsakyta dėl pačios labai plačios sąlygų temos, buvo kalbama apie makroekonominės sąlygas ar reikalavimus, kurie yra platesni negu sanglodos politika ir kai kuriais atvejais e, dėl jų kertasi komisijos ir valstybių narių kompetencija. E, Valstybės narės pasveikino sieki pagerinti teritorinio vystimo priemonės, bet e, šioje srityje dar tik tai pradedame dėrybas. Išsakyta bejonių dėl to, ar reikia didinti priemonių skaičių, įskaitant Europos socialinį fondą, regioninės plėtros fondą, nes tai tik tai su, padarys gyvenimo sistemą sudėtingesnę, o nesupaprastins jos. Uh, Kaip anksčiau sakiau, mes, kaip pirmininkaujantį šalis, sėkmingai dirbame e, dviejose srityse, pasiekime rezultatų, tai yra strateginio planavimo srityje ir e, teminės koncentracijos srityje. Taip pat kitos sritys yra regioninis planavimas ir teritorinis aspektas. E, vyko atitinkamų ministrų taip pat susitikimai, kiti tų ministrų, kurie atsakingi už sanglaus politiką ir uh, E, mums pavyko sėkmingai dirbti, tikiuosi, kad kitoms valstybėms pirmininkaujant e, darbas vyks taip pat sklandžiai. Kitas, e, kitas rytis, kurioje reikėjo daug padirbėti, buvo dėrybos dėl dviejų pakeitimų reglamentui 1083. Pirmas pakeitimas yra susijęs su finansinė inžinerija, o antrasis su laikinu kofinansavimo normos padidinimu valstybėms narėms, kurios e, patiria finansinius sunkumus. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui ir visiems, e, kurie įstraukė darbą už gerą bendrą darbą ir už tai, kad pavyko greitai priimti sprendimus pirmininkaudami, taip pat e, parengėme išvadą su valstybėmis narėmis dėl rekomendacijų supaprastinti ES strategijos Baltijos regionui įgyvendinimo ir supaprastinimo. Išvados buvo patvirtintos bendrųjų reikalų taryboje lapkričio 15. Mums pirmininkaujant praėjusį pusmetį surengėme vairių konferencijų ir susitikimų E, tai nebuvo labai formalios diskusijos ir pirmiausia kalbėjome apie priemonės, kurios skirtos teritoriniam požiūriui vystimosi sustiprinti, taip pat integruotam vystimosi e, elementui sustiprinti valstybės narės, Europos institucijos, tarptautinės organizacijos dalyvavo, taip pat mokslininkų atstovai, praktikai. E, Jie visi buvo aktyvus diskusijose. Labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kadangi visuose renginiuose, susitikimuose parlamento nariai dalyvavo. O dabar norėčiau pasakyti, kad e, jūsų komitetas 16-17 spalį lankėsi Varšuvoje. Norėčiau padėkoti Jums už geras diskusijas su mumis apie sanglaudos politikos ateitį, apie poreikį e, supaprastinti reikalavimus ir orientuotis labiau į rezultatus. E, dėl e, neformalių diskusijų taip pat parengėme, parengėme išvadas dėl, pavyzdžiui, teritorinės dimensijos, dėl sanglaudos politikos ateities. E, numatytas ir priemonių planas stiprinti integruotam teritoriniam požiūriui pagristam teritorinė darbo tvarkė ir strategija Europa 2020. Šie du dokumentai buvo pateikti konsultacijoms parčioms valstybėmis narėmis ir Europos institucijoms. E, po diskusijų buvo surinktas neformalus ministrų stikimas Poznanėje lakvičio 24-25 dieną. Tiek e, mūsų išvados, tiek priemonių planas labai aiškiai rodo, kad egzistuoja ryšys aiškus tarp teritorinio aspekto, e, konkrečių, konkretaus požio ir veiksmingumo. Veiksmingumas turėtų būti svarbiausias kriterijus įgyvendinant teritorinį požiūrį. Tai ir turėtų būti tikslas, siekiamybė. Mes taip pat pastebėjome, kad e, negalima visoms teritorijoms taikyti vieno sprendimo. Dėl to e, kalbama apie lankstumą, e, planuojant, gyvendant programas. Ir E, labai svarbu įgyventi atitinkamus skirtingus veiksmus skirtingose regionuose. Teritorinis požiūris gali būti veiksmingas siekiant ES tikslų, kadangi jisai derina išorės priemonės su išskirtiniais, konkrečiais e, kiekvienos teritorijos pajėgumais. Lisabonos sutartis ir valstybių narių veiksmai iki šiol E, ypač darbo tvarkė Europa 2020 turėtų būti e, pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos įgyvendinama ES politika pagrįsta teritoriniu aspektu. Tai yra siekis stiprinti vietos požiūrį. Ir šioje srityje miestai yra nepaprastai svarbus, jie yra augimo uh, varikliai, jie prisideda plėtojant teritorinį aspektą, bet taip pat miestai sprendžia ir daugybę problemų. Todėl mes turime galvoti apie priemonės, kurios atspindėtų kiekvienos e, urbanizuotos teritorijos e, konkrečias problemas ir sąlygą. Mes taip pat kalbėjome apie Europos teritorinį bendradarbiavimą. E, Pirmininkaujantys šalis surengė diskusijas dėl E, tarptautinio bendradarbiavimo programų ateities, e, buvo pristatyta tai Liepos mėnesį. Be to mes surengėme diskusiją su valstybėmis narėmis ir komisija dėl tarptautinio bendradarbiavimo programų, kurios būtų e, įgyvenamos prie ES išorės sienų. Labai džiugu, kad tokie dalykai, kuriuos buvome numatę buvo įgyvendinti. Pavyzdžiui, diskusijų dalyviai e, kalbėjo apie tai, kad programos įgyvendinamos su tarptautiniais partneriais turėtų laik, e, būtų derinamos prie sągaudos politikos taisyklių. Norėčiau padėkoti Suomijai, kad ji taip pat surengė vieną susitikimą šiais klausimais praeitą savaitę, e, bendradarbiaujant su partnerystės šalimis. E, pagal Varšuos programą. Mes kalbame apie programą ir programas, kurios įgyvendinamos prie ES išorinių sienų. E, per pastarai pusmetį vyko daug neformalių diskusijų ir noriu pabrėžti, kad regionai ir valstybės narės yra pasiryžę veiks, siekti veiksmingesnės sanglaudos politikos E, geriau derindami e, veiklą atskiruose sektoriuose. Kalbu apie bendrą strateginę programą ir taip pat galvoju apie teminę koncentraciją struktūrinių fondų e, sąlygų griežtesnių taikymą, kaimo miesto aspekto stiprinimą ir taip pat geresnę stebėseną. Svarbiausia užduotis daryba, taryboje per mm, formales darybas buvo nuspręsti, kaip šias užduotis reikės įgyvendinti. Aš manau, kad Danai ir e, Kipras, e, kurie perims pirmininkavimą po mūsų, pirmininkaus po mūsų, įgyvendins šios dalykus. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už aktyvų dalyvavimą visoje veikloje mums pirmininkaujant. Tikiuosi, kad dvi pirmininkaujančios šalis, stebėdamos in, tai, kas vyksta ne tik sanglaudos politikos srityje, bet ir už jos ribų, sugebės veiksmingai e, baigti dėrybas dėl teisėkuros paketo. Ačiū. E, like start... Dėkoju ministrai, dabar norėčiau pradėti diskusiją. Pirmiausia, ponė Švet. Atsiprašau, ponė Šlioter. Ačiū. Manau, kad darbas, kurį atliko pirmininkaujantį Lenkiją, yra labai svarbus. Vadovaujamasi nauja tvarka. Anksčiau Europos parlamentas neturėjo teisės dalyvauti bendroje sprendimų prieimimo procedūroje ir dabar labai įdomu stebėti, kaip taryba ir parlamentas kartu nagrinėja tekstus. Ir jūsų darbas šia prasme buvo labai naudingas ir vertingas. Aš norėčiau paklausti, kaip darbas taryboje vyks toliau. Turiu galvoje ne tik šias temas, bet ir bendrasias diskusijas vykusias darbo grupėse, diskusijas dėl reglamentų. Gal galėtumėte tiksliai pasakyti, kuriuos komisijos pateikto projekto aspektus taryba tikrai atmes, kurie aspektai yra visiškai nepriimtini. Taip pat Noriu paklausti, ar taryba jau žino, kuriuos dalykus atmes. Gal galėtumėte mums apie tai pasakyti ir taip pat, gal galėtumėte pristatyti tarybos poziciją tais e, klausimais. Ačiū. Pone Dėly. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju uh, e, Lenkijos atstoviai. Mūsų komitete sanglaudos politika yra e, vertinama kaip politika, kuris siekia e, ilgalaikę perspektyvą išspręsti daug socialinių problemų, ekonominių problemų, panaikinti skirtumus tarp e, regionų. Norėčiau jūsų paklausti, kokie jūsų ryšiai su valstybėmis narėmis E, siekiant išsikavoti tinkamas biudžeto pozicijas e, per ateinantį programavimo laikotarpį, kad būtų galima tų siklų, tikslų pasiekti. Kitas dalykas e, - makroekonominės sąlygos. Taryba priėmė pasiūlymą, parlamentas atmetė. E, šios pasiūlymus ir komisija dabar liktai ketina ginti šią priemonę ir sako, kad jeigu valstybė narė e, turi penelik didelį biudžeto deficitą, ji turi vieną mėnesį e, ištaisyti padėtį, jeigu ne, E, ji to nepadarys, dalis išmokų iš įvairių socialinių regioninės plėtros fondų e, kad e, bus šios sumos paimtos iš valstybės narės ir ką jūs kaip pirmininkaujantys šalis galvojate šiais klausimais. Kitas dalykas, ar neatsiras pavojus, kad E, per ateinantį finansinio programavimo laikotarpį nebus atsižvelgta į tam tikrų e, regionų ir teritorijų problemas. Ką Jūs galvojate apie tai? Dėkui, Erika Manira. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös ministeri. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrei už puikų pasisakymą. Mano klausimas susijęs su regioniniu ar teritoriniu bendradarbiavimu. Šis e, klausimas, pirmininkaujant Lenkijai, nuolat figuravo darbo atvarkėje. Norėčiau paklausti, kaip vyksta dėrybos dėl reglamento dėl teritorinio bendradarbiavimo. Ar yra kokių nors atsiradę prieštaravimų, konfliktų, diskutuojant taryboje taip pat, kokio, kokie yra pirmininkačios Lenkijos prioritetai dėl teritorinio bendradarbiavimo. Ačiū, dabar paprašysime ministrės sureaguoti į pirmasis pastabas. Pani poseł Elizabeth Schroeter, pytanie było... No... Pone Šlioter klausė, kas bus daroma toliau, kokie bus e, svarbiausi darbai pirmininkaujant Danijai. To iš karto nepasakiau, tačiau mes savo pirmininkavimo laikotarpį norėjome pasistumėti kaip galima daugiau, pasistumėti pirmin kaip galima daugiau, kad galėtume pradėti programavimo darbą. Dėl to mes ir sutelkėme dėmesį į strateginį programavimą ir kalbėdami apie vystimąsi vadovavomės teritorinių principų. Šiuos du aspektus toliau nagrinėti perdodame pirmininkausiančiai Danijai. Turint galvoje pasiektą pažangą ir po pastarojo bendrųjų reikalų tarybos posėdžio, galima sakyti, kad valstybės narės iš esmės jau uh, Mm, susitarė dėl bendrų sprendimų. Dar vien, kitas rytis, kurioje dar reiktų baigti darbus, yra saligiškumas ir vyst, teritorinio vystimosi priemonės. Manau, kad čia prireiks intensyvių diskusijų. Pone Šliotar taip pat mm, klausė, kokios temos mūsų nuomonė yra pačios sudėtingiausios arba delikačiausios. Pirmoji tema, žinoma, yra makroekonominės sąlygos, antras dalykas - viršutinių ribų nustatymas ir taip pat infrastruktūros priemonės, kurios turi sujungti įvairias Europos dalis. Būtent šiuose srityse valstybių narių nuomonės išsiskiria ir sprendimai dar nėra priimti. Kalbant apie sanglaudos politiką dabartinėmis krizės sąlygomis, mes nuolat akcentavome, kad diskusijos apie mano minėtas sritis vyko lygiai grečiai su diskusijomis dėl daugiametės finansinės programos. Manau, kad e, valstybės narės suprato, ko siekia pirmininkaujantį Lenkiją. Mes norime aiškiai parodyti, kad sanglaudos politika yra orientuota į vystimas ir investicijas. Ir krizės sąlygomis tą politiką gali nukreipti Europą tinkamu keliu. Žinoma, turime atsižvelgti į sąlygas, kuriomis mes visi dirbame. Ir į vystimą orientuota politika yra vienintelė investicijų politika, kuri dabar yra vykdoma ES. Toje politikoje yra numatytos priemonės ir jos yra įgyvendinamos. Mm. Dėl saligiškumo yra susitarta de facto, tačiau, kaip jau sakiau, E, makroekonominės sąlygos, tai yra sąlygos susijusios su kai kuriais makroekonominiais rodikliais ir šių sąlygų sąsaja su sanglaudos politika vis dar yra diskusijų objektas, dėl to dar nėra sutarta. Dauguma valstybių narių mano, kad makroekonomikos ir vystimo politikos uh, derinimas, sujungimas yra lik ir bausmė valstybėms narėms, kadangi iš jų gali būti atimtos sanglaudos lėšos ir toks požiūris nėra teisingas. Tai yra nepateisinama ypač tose valstybėse narėse, kurios išgyvena ypač gilę krizę. Kalbant apie Europos teritorinį bendradarbiavimą, Šiomis temomis vyko ir oficialios, ir neoficialios diskusijos. Mes šiai temai skiriame daug dėmesio visų diskusijų metu. Pagrindiniai klausimai, kurios kėlė valstybės narės, tai yra planų įtraukimas į strateginius dokumentus, taip pat tam tikro tikslinio finansavimo numatymas programuose. Kai kurios valstybės narės teigia, kad komisijos pasiūlymuose nėra svarbių investicijų programų, kurios yra labai svarbios, m, mm, kuriant tarp valstybinę infrastruktūrą. Taip pat daug valstybių yra nepatenkintos tuo, kad yra mažinama maksimalaus finansavimo riba. Tai yra 75 procentai. Ši riba būtų mažesnė nei ta, kuri buvo nustatyta pirmojo tikslo regionuose sanglaud, pagal sanglaudos politiką. Ta riba anksčiau buvo 85 procentai. Kalbėdami apie teritorinį bendradarbiavimą, mes visų pirma siekėme susitarti dėl tų atskirų specifinių sąlygų ir ypač e, siekėme gilintis į sanglaudos politikos pirmąjį tikslą. Surengėme pirmą konferenciją apie šios ryties tarp valstybinės programas. Norėjome akcentuoti tas programas, padidinti jų matomumą. Tos konferencijos išvados buvo pristatytos per atvirųjų durų dienas ir vėlesnių diskusijų metu. Taigi diskusijos vyksta, tačiau kol kas dar negalime padaryti labai konkrečių išvadų. Vis dėlto tikiuosi, kad tos diskusijos, kurios prasidėjo pagal vadinamą į Varšuvos procesą, tai yra diskusijos apie programas, kurios vykdomos prie ES išorės sienų, vyksta gerai ir jas turėtų pratesti Danija ir Kipras. Ačiū. Ponas Tavrakakis. Για την αναπτύξη για την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο της Προεδρίας. Ως σημαντικότερη εξ αυτών θα ήθελα να ξεχωρίσω... Kalbant apie Lenkijos pirmininkavimo laikotarpį, norėčiau pasiteirauti dėl jūsų politikos teritorinės dimensijos ir sanglaudos politikos ateities, kokia jinai siūloma. Europos parlamentas palaiko tą nuomonę, kad reikėtų skatinti investicijas į tam, konkre... į tam tikras konkrečias e, sritis. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ERDF ir ESF yra labai svarbios rytys investicijoms. Nereikia pamiršti ir sektorinio požiūrio. Mums reikia viską žiūrėti integruotai ir tai mes rezoliucijoje ir pabrėžiame. Iš pirmininkavimo rezultatų manome, kad galima atsižvelgti į kiekvieno regiono poreikius pridėtinė vertė glūdi galimybėje individualiai identifikuoti kiekvieno regiono poreikius ir dirbti siekiant įgyveninti europinių tikslų, atsižvelgiant pirmiausia į regioninius poreikius. Uh, Naujoje sanglaudos politikoje pagal Lisabonos sutartį matome, kad yra netgi daug svarbiau, kad sanglaudos politika būtų įtraukta į ES bendrąją politiką. Taip mes labiau siekiame Europą 2020 tikslų. Kas tai galėtų būti atspirties taškas Europa 2020 tikslų įgyvendinimui? Sanglaudos politika tapo vienu pagrindinių tikslų e, prieimus e, Lisabonos sutartį. Mes einame tuo keliu ir Europa 2020 tikslai yra įgyvendinami ir darome viską, kad visi priimti reglamentai prisidėtų prie sanglaudos politikos ir sanglaudos tikslų įgyvendinimo. Pirmininkė, kaip supratau, nebuvo tas klausimas, tiesiog buvo pakomentuotas jūsų pirmininkavimas. Ponas Vaung. Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti, kaip ir kiti Lenkijai, už pirmininkavimą ir už puikų darbą regioninės politikos srityje jums tikrai sunku kol kas yra pasakyti, kokia bus tarybos nuomonė ateityje, nes e, valstybės narės laikosi skirtingų nuomonių dėl sanglos politikos ateities. Bet mums šiandien tikrai labai svarbu gauti kuo daugiau atsakymų. Jūs kalbėjote apie makrosaligiškumą. Norėčiau, kad dar pakalbėtumėte apie rezervą. Norėčiau sužinoti, ką apie tai mano valstybės narės. Ir gal galite pasakyti, ką man valstybės narės apie veiklos rezervą ir terminus, nes gali būti, kad valstybėms narėms ir regionams neužteks pakankamai laiko per numatytus terminus įgyventi visus veiksmus ir visas priemonės. Kitas klausimas susijęs su e, miestais ir miesto teritorijomis. E, kas spręs e, dėl apibriešties, kas bus apibriešta kaip miestas ar miesto e, regioną, miesto teritoriją. Ką apie tai mato mano valstybės narės. Kitas klausimas susijęs su finansavimu sanglos politikos po 2013 metų. Jūs kalbėdamas sakėte, kad dauguma valstybių narių palaiko pasiūlymus, bet kai kurios valstybės narės galėtų, gali prašyti apkarpyti sanglaudos politikos biudžetą po 13 metų. Norėčiau paklausti, ar tai yra. Mm, Daugumos valstybių narių e, požiūris, ar visgi dauguma mano, kad reikėtų sanglaudos politikai skirti daugiau e, lėšų po 13 metų. Ačiū. Ponas Vlasek. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, e, ministrė. Aš irgi norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu su pirmininkaujančia Lenkiją, mes tikrai galime palyginti e, skirtingas pirmininkaujančias e, valstybės ir galiu tikrai patvirtinti, kad mūsų komitetas labai aktyviai dalyvavo dėrybose ir mes labai džiaugiamės, kad galėjome taip aktyviai dalyvauti šiuose procesuose. Keletą, turiu keletą pozityvių komentarų ir kelis klausimus. dėl bendro finansavimo irgi pasisakysiu. Tai yra labai svarbu ypatingai valst... naujoms valstybėms narėms. Džiaugiuosi, kad e, pozityviai kalbama apie šito finansavimo panaudojimą, bet turiu klausimą apie efektyvumą. Mes žinome, kad kai, kuriuose, kai kurie regionai ištisai gaudavo e, lėšų, pavyzdžiui, Italijos regionas Mezidžiorno, bet per tą laikotarpį nepagerėjo gyvenimo lygis ar BVP neaugo. Uh, Ką Jūs manote apie tai, kur e, komisija sako, kad e, taip pat turi būti matuojami visi regionai? Klausimas toks, ar mes neapribojame efektyvumo šitų lėšų panaudojimo ar manevrų laisvės valstybės narės, kaip panaudoti šitas lėšas. Mes tikriausiai nenorime nieko bausti, jokių sankcijų im, skirti. Taigi norėčiau paklausti, kaip pagerinti sąlygas, kad būtų įgyvendinamos tos priemonės siekiant e, pasiekti tam tikrų kriterijų. Ir antras klausimas, ir mes naudodami šitus fondus nesurišame patys savo rankų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Žodis ministrai. Odniosę się, bo tutaj rzeczywiście nie było pytania w... Ponas Tavrakis pasisakė, bet neuždavė klausimo. Bet jūs iškėlėte tikrai labai svarbę temą. Šią temą Lenkija pirmininkaudamas tengiasi irgi diskutuoti, tai būtent integruotas požiūris. E, mes iš tikrųjų turėtumėm žiūrėti atskirai kiekvieną regioną, kaip aš pati jau sakiau. Mes teikiame didelę reikšmę bendram veterinariai strateginiai programai, nes manau, kad būtent šitas dokumentas mums e, suteiks galimybę koordinuoti įvairią politiką, ko iki šiol negalėjome daryti, tai kaimo plėtros politika, regioninė politika, sanglos politika. Taigi manau, kad šitas dokumentas tikrai labai mm, naudingas ir jisai bus žingsnis į priekį. Dabar dėl veiklos rezervų. Dėl veiklos rezultatų. Efektyviausio mechanizmo nustatymas yra labai svarbus tam, kad per veiksmų rezervą mes galėtumėm uh, pasiekti pačių efektyviausių veiksmų. Norėčiau priminti, kad paskutinėje ataskaitoje mes matome daug pozityvių pažangos e, rezultatų. Ir matome, kad e, tarp operacinių programų nėra nesveikos konkurencijos. E, rezervo paskirstimas bus atliktas pagal tos pagrindinius tikslus, kuriuos nustato valstybės narės ir regionai. Tie tikslai yra numatyti veiklos programos programoje. Taip e, bus sudarytas naujas rezervas ir sąnaudos politika bus orientuota į tikslus. Norėčiau priminti, kad jau ir dabartinėme biudžete buvo numatyta eilutė šiam rezervui. Šis rezervas turi įtakos. Matome, kad tik tokio rezervo dėka mes efektyviau dirbame, nors vis tiek Yra valstybių narių, kurios mano, kad tokie pasiūlymai, būtent Europos komisijos pasiūlymai, gali paskatinti e, lengvų, neapgalvotų projektų įgyvendinimą. Ir tai yra rizika, apie kurią reikia, kurią reikia apgalvoti. E, tokių lengvų, neapgalvotų mm, projektų pirmenybę prieš tuos, kurie yra labiau apgalvoti ir, ir sudėtingesni. Be to, pagal tokį planą E, institucijos e, nebus skatinamos kelti labai aukštų tikslų. Tačiau Lenkija pirmininkaudama turėjo labai teigiamų pavyzdžių, e, kad tokia darbo tvarka kaip tik pozityviai stimuliuoja. Ir manau, kad būtent imdamėsi tokios strategijos mes galime dirbti efektyviau. Dabar miesto ir miesto teritorijos apibrėžimas. Dabar diskusijos dėl miesto, miesto teritorijos, užmieščio apibriešties priejo tokį tašką, kai buvo nuspręsta, kad apibrieštis bus nustatyta ne ES lygmenių, o daug žemesnių lygmenių. Iš patirties žinome, kad e, kriterijų konsolidavimas įvairiausiems ES regionams nėra rekomenduojamas. Jeigu galima tokius kriterijus nustatyti žemesniu lygmeniu, e, tai reikia tai ir padaryti. Dabar atsiprašysiu, bet nelabai prisimenu, kokie dar klausimai buvo užduoti. Uh, klausimai apie biudžetą. Ir per e, formalius ir neformalius susitikimus mes nekalbėjome apie biudžeto dydį. Mes. Per savo posėdžius net neminėdavom biudžeto dydžio, lėšų kiekio. Mes kalbėdavom apie prioritetus, apie tikslus ir apie tai, kaip šitą politiką geriausiai įgyvendinti ateityje. Dabar minsiu atsakyti pono Vlasako klausimą. Jis klausė apie tam tikrus lėšų skirimo lygmenis. Žinoma, pagal Europos sanglaudos fondą, kitus fondus. E, šitų fondų lėšas reikia skirti pagal, skirti pagal tikslinę lėšų skirimą. Ir manau, kad čia turėtų būti part, sudaromos partnerystės sutartys ir apie tai reikėtų kalbėti ne taryboje. E, šito klausimo neturėtų spręsti, jis neturėtų būti sprendžiamas Europos lygmenių. Vojčiak Michal Oleiničiak, labai ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ministrė, noriu padėkoti Lenkijai už gyventas iniciatyvas, pirmiausiai dėl išsamių diskusijų susijusių su sanglaudos politika. Manau, kad mums jau pavyko pasiekti vieną svarbiausių tikslų būtent, kad sanglaudos politika ES būtų visuotinai priimama ir kad e, taptų politinės priemonės susijusios su sanglaudos politika faktu. Buvo pateikti pasiūlymai dėl teisėkuros aktų ir valstybės narės pasveikino. Uh, pasiūlymus, nors e, išiškėjo ir nuomonių skirtumai dėl atskirų detalių. Norėčiau paklausti jūsų dėl tų detalių, bet jūs jau kaip ir atsakėte į mano klausimus dar porą papildomų. Pirmiausiai, ar vyko diskusijos e, taryboje, jums pirmininkaujant, dėl to, kaip reikėtų apibriežti finansinius srautus, e, kurie galbūt bus užblokuoti ateityje krizės kontekste, jeigu mes e, neįtrauksime sąnglaudos politikos fondų, kokios lėšos, kokie ištekliai gali dėl to nukentėti. Ir e, kaip reikėtų apsaugoti sąnglaudos politiką ir galbūt ieškoti kitų, nurodyti kitus šaltinius. E, Turime dabar du teisėkros pausiūlymus dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kaip ir mininkaujančio šalies, kas mus labiau priartintų prie e, žemės ūkio vystimo programos ir sanglaudos politikos vientisumo kaip galėtume užtikrinti tarpusavio ryšį, nes kol kas nematau konkrečių pasiūlymų, sekdamas diskusijas. Žemės ūkio, pavyzdžiui, komitete, e, žemės ūkio teritorijų plėtros e, pasiūlymai labai išsamei svarstami, aptariami detaliai, tarsi tai būtų atskiras dalykas nuo sanglaudos politikos. Mes savo komitete kalbame apie galimybę derinti šias dvi sritis ir užtikrinti geresnį veiksmų derinimą e, sanglaudos politikoje, politikos srityje. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Lenkija, kaip pirmininkaujantį šalis, e, dirba labai sunkiu laikotarpiu. Laikmetis yra ypatingas pradėtas darbas dėl naujos sutarties, pradėtos e, dėrybos ir tai dar labiau apsunkina darbus ministrė ir jos kolegos, kurie dirbo su jie, vis tik tai pasiekė puikių rezultatų. Labai jums ačiū už tai. Kitas kalbėtojas, ponas Celeris. Dėkui, ministrė kad atvykote ir susitikote su mumis, baigiantis jūsų pirmininkavimui. Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Jums už labai malonų bendradarbiavimą, vaisingą. Mes matėme, kad Lenkija labai gerai pasirengusi buvo, labai e, gerai pasiruošusi pirmininkauti. E, dirbome sanglaudos regioninio bendradarbiavimo srityje, bet dabar Lenkijos pirmininkavimas e, baigėsi kolega Oleiničiak labai optimistiškai pasisakė jo nuomonės sanglaudos ir struktūrinė politika ir Europos Sąjungoje visiškai neprieštaringos, nekeliančios daug diskusijų. Galbūt komitete taip ir yra, bet net jeigu parlamente plačiau pasižvalgysime, tai pamatysime e, gal kitokias nuomonės ir jau valstybėse narėse tokio požiūrio nebesilaikoma. Tai, ką komisija pasiūlė kaip reglamentą, aš su ponė Hübner prisimename diskusiją per pastarosius tris posėdžius dėl jo ir šiandieną matome kai ką susitikime būtent tai, kad e, dėl daugelio pasiūlymų komisijos e, keliama klausimų ir nerandama atsakymų. Taigi reikia tik tai apgailestauti dėl to, kad tokia šalis kaip Lenkija, e, kuri laikė savo prioritetais sanglaudos politiką, regionė politika baigė pirmininkauti ir nežinau, ar dvi e, kitos pirmininkausiančios šalis neturės kitų prioritetų dėl struktūrinės ir sanglaudos politikos. Jūs mums pateikėte minčių apmastymui, būsimoms diskusijoms ir apie tai ateityje daug galvosime. Jūs taip pat sukūrėte tam tikras struktūras, kurios apibrėž diskusijų struktūrą Lenkijos balsas labai svarus yra ir taryboje. Pasakyčiau dar, kad e, tarp e, regio, region, skirtingose regionuose įgyventinama politika labai svarbi. E, pavyzdžiui, Lenkija užsėmė anksčiau tam tikrais e, klausimais, tam tikromis rytėmis ir tai susijęs su Lenkijos vidaus dalykais. Pavyzdžiui, yra regionų Lenkijoje, Vokietijoje, pasienio regionų, e, kurie galbūt iš šios politikos neišlošia daug. Šiaip e, regioninė politika nėra užsienio reikalų ministrų kompetencija, nors kai kas daroma jų, kaip tik ar jūs nenorėtumėte perkelti e, šios kompetencijos. Aš noriu pasakyti, kad Nikolai Vamen ateis į kitą posėdį, kuris yra atsakingas už Europos reikalus ir sanglaudos politiką. E, Su juo mes jau e, esame susitikę ir matėme, kad Danija bent jau dabar yra labai nusiteikusi ryštingai e, dirbti sanglaudos politikos sityje, taigi nereikia nuogastauti. Viską pamatysime ateityje. Dabar Mariterė Sančias Šmit. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrai už jūsų darbą. Jūs labai daug nuveikėte regionės politikos labui pirmininkaudami. Kalbėjote apie teritorinį požiūrį, didesnį integruotumą, sustiprintą požiūrį. Manau, kad e, reikia atsižvelgti į tai, kad regionės politikos srityje yra daug skirtingų veikėjų, e, veikia daugia pakopė vyriausybė, reikia galvoti, kaip e, visus lygmenis regionį aspektą įtraukti į būsimą sanglaudos politiką ir priemonių gyvendinimą. Ar yra principinis susitarimas, kokiu mastu tarybos nariai norėtų oficialiai įsipareigoti, e, įtvirtinti daugia pakopę vyriausybę, valdymą daugia pakopį. Dėkuoju. O dabar e, Lambertas Van Nistelroj paskutinis mano sąraše. Labai ačiū. Atsiprašau, kad vėluoju, neišgirdau jūsų pasisakymo. Mano klausimas toks trumpas ir paprastas, susijęs su kaiminystės politika. Žinau, kad Lenkija labai aiškiai pasakė, kad veiklos planai uh, ar planai, projektai gyventami už ES ribų nėra labai gerai gyventinami šiuo metu Lenkija, pirmininka, kaip pirmininkauja šalis, norėjo surinkti diskusijas apie geresnę veiklą, net galvoja apie tai, kad Europos regioninės plėtros fondo priemonės reikėtų gražinti, pavyzdžiui, Interreg programą. Per plenarinę sesiją praeitą savaitę parlamentas uh, patvirtino Deivis pranešimą dėl sanglaudos politikos Ministės politikos ateities, kur daug veikėjų numatyta, įskaitant nevyrisinės organizacijas ir kitus. Bet matome, kad mes turėtume Europos regioninės plėtros fondo priemonės galbūt panaudoti ateityje. E, gyvendindami tarptautinį aspektą iš taip vadinamo MP reglamento. Tai ką Jūs galvotumėte šio klausimu? Ministrės. Ačiū žodis ministrai. Ponas Oleiničiak teiravosi apie finansinius rautus, kurie gali būti blokuojami. Šiuo klausimu buvo keičiamas įvairiomis mintimis, buvo minėti konkretus finansiniai srautai. Aš nedrįstu kalbėti konkrečiai ir čia konkrečiai įvardyti tų srautų. Daug valstybių narių minėjo makroekonominės sąlygas, ypač Baltijos šalis pasisako už makroekonominės sąlygas siejamas su sanglaudos politika, tačiau dauguma valstybių narių pasisakė prieš tai, kad būtų taikomos sankcijos už tai, kad valstybė neatitinka makroekonomikos rodiklių ir sanglaudos politikos sąlygų. Dėl sanglaudos politikos, žinoma, asmenys, kurie dirba su sanglaudos politika, yra įsitikinę, kad turi būti sąsaja tarp žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos. Šiandien labai aiškiai matome, kad labai sunku įgyvendinti tas dvi politikos kryptis atskirai. Turime priemonę, kurią pasiūlė Europos komisija, tai yra partnerystės susitarimas ir strateginė programa. Jeigu tos priemonės būtų naudojamos, jos galėtų tapti tuo bendru pagrindu abiem politikos kryptim įgyvendinti. Paprastai, kai kalbama apie sanglaudos politiką, yra sakoma, kad e, žemės ūkio politika ir kaimo plėtros politika iš esmės yra tam tikra regioninio vystimosi forma ir tos dvi sritis turi būti sujungtos į vieną. Vis dėlto surengėme trumpą diskusiją šią temą, ji vyko Poznanėje ir matėme, kad yra grupė asmenų, kurių nuomonė kitokia tie, kas dirba su žemės ūkio politika, nekreipia dėmesio į sanglaudos politiką ir nepastebi ryšio tarp šių dviejų politikos sričių. Turime vis dėlto parodyti, kad šios dvi politikos kryptis nėra atskiros, izoliuotos ir kalbant apie ES finansavimą konkrečiame regione, reikia siekti, kad vienos ir kitie, kitos ryties finansavimas papildytų vienas kitą, o šiuo metu to nėra. Reikia tai atvirai pripažinti. Ačiū Jums už e, komplimentus, kurie buvo išsakyti dėl pirmininkaujančios Lenkijos pasiekimų. Ir dar norėčiau patvirtinti pirmininkės žodžius. Aš tikiuosi, kad Jūs labai maloj, maloniai nustebins ir pirmininkausiančios Danijos pasiekimai. Mes bendradarbiaujame su Danija, pirmininkaujančių šalių trejato rėmose, dirbome su ankstesnė vyriausybė su minis, ir taip pat su ministru Flamen, kuris su mumis pradėjo labai intensyves dėrybas iš karto, kai tik pradėjo eiti šias pareigas. Ir manau, kad visa tai mm, rodo, kad bus ir ateityje bus dirbama gerai, tačiau, ne, manau, nereikėtų dabar užbėgti rezultatams už akių, nereikėtų jų iš anksto vertinti. Naudodamasi progą, norėčiau paminėti, kad šiuo metu atskiros vyriausybės reiškia labai skirtingas nuomonės. Kai kalbamės su ministrais, kurie dalyvauja bendrųjų reikalų taryboje, turiu pasakyti, kad tame posėdėje dalyvavo tik trys užsienio reikalų ministrai, visi kiti buvo ministrai atsakingi už regioninę politiką ir ten visos valstybės narės kalbėjo vienu balsu. Tačiau, kai ministrai posėdžiauja kitų formatų, tai kai vyksta kito formato ministrų susitikimai, e, ministrai tada jau užsako kitokias nuomonės. Tikiuosi, kad Danija nesusidurs su tokiamis problemomis. Mes optimistiškai žiūrime į ateitį. Manau, kad ir toliau bendradarbiausime su pirmininkausiančia Danija lygiai taip pat kaip Danija bendradarbiavo su mumis ir prieš mums pradedant pirmininkauti ir mums pirmininkaujant. Ir dar viena pastaba, galbūt tai nebus tiesioginis atsakymas į ponios Sančias Šmit klausimą. Jos klausimas buvo susijęs su regioniniu lygiu. Su, jis sakė, kad sprendimų prieimimo centrus reikėtų nukelti būtent į šį lygį. turiu pasakyti, kad vis dėlto nevyksta diskusijos dėl regioninių valdžios institucijų įtraukimo į e, darbą rengiant partnerystės susitarimus. Tokios mintis buvo išsakytos, mes e, manome, kad reikia bendradarbiauti su regionios valdžios institucijomis, tačiau kalbant apie partnerystės susitarimus, tokios diskusijos nevyksta. Kolega man sako, kad Belgija buvo vienintelė šalis, kuri sakė, kad regioninės valdžios institucijas reikia įtraukti į šias diskusijas. Toliau ponui Vanisteroj galiu pasakyti, kad atsakydama į ponios Maner klausimą, o ponė Maner manęs teiravosi apie teritorinį bendradarbiavimą, aš gana plačiai apžvelgiau šią temą Dabar galiu pateikti kitų pastabų. Mes Lenkijoje sukaupėme nemažai patirties gyvendindami kaiminystės politiką. Turime daug bendro darbo tarp ES valstybių narių ir kaiminių šalių patirties. Mes tą patirtį ir toliau kaupėme. Ir turiu pasakyti, kad Lenkijoje ta patirtis daugiausiai yra neigiama, švelniai tariant. Iš tikrųjų, jeigu tos programos ir toliau bus įgyvendinamos taip kaip dabar, turiu galvoje kaiminystės politikos programas, tai susidursime su didelėmis problemomis. Ne tik, kad nepasieksime tikslų, bet ir susidursime su išteklių problemomis. E, labai aktyviai dirbti šioje srityje pradėjo Suomija ir mes Suomiją labai aktyviai remiame. Ačiū. Dėkoju ministrai. Dabar ponas Nikolas Martin, komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, naudodamasis progą, norėčiau padėkoti ministrai Benkovskai už jos asmeninį pasišventimą mm, sanglaudos politikai. Komisija labai vertina tuos pasiekimus, kurie mm, yra įgyvendinti jos dėka ir jos tarnybų dėka. Manau, kad per rekordinį laiką buvo susitarta dėl dabartinio laiko tarp bendrojo reglamento dviejų pakeitimų. Tai yra labai svarbus dalykas ir būtent tai pavyko padaryti būtent dėl to, kad pirmininkaujanti Lenkija sutelkė savo pastangas, taip pat ir dėl komiteto ir dėl pirmininkės pastangų. Ir manau, kad tai yra pavyzdys, ko galima pasiekti, kai egzistuoja tvirta politinė valia. Taip pat vertiname ir diskusijas ir darbą e, su teritoriniu bendradarbiavimu. Manau, kad visa tai yra gendras pagrindas diskusijoms apie sanglaudos politiką ir taip pat kalbant apie sąsąją tarp politikos teritorinio aspekto ir strategijos Europa 2020. Manau, kad pažanga padaryta rengiant e, reglamentavimo priemonių paketą yra tikrai įspūdinga. Ta pažanga pasiekta per labai trumpą laiką. Aš pats daug kentėjau dėl to intensyvaus darbo, tačiau tai dariau savo norų, nes ir komisija mano, kad čia reikia greitai žengti pirmin. Yra keletas ryčių, kuriuose padėti labai tvirti pagrindai ir tai bus e, geras pagrindas pirmininkausiančiai Danijai dirbti toliau. Mm, keletas klausimų buvo aptarta per bendrųjų reikalų tarybą, kuri posėdžiavo penktadienį. Džiaugiamės, kad ši taryba buvo skirta regioniniai politikai, vyko geros diskusijos ir buvo pasiekti aiškus rezultatai. Trumpai apie tris pagrindinius e, klausimus, kurie bus labai svarbus e, kitų diskusijų etapu. Turiu galvoje reguliavimo priemonių paketą ir tos klausimus, kurie svarbus ir šiam komitetui. Visų pirma, bendroji strateginė programa. Komisija mano, kad dabar reikėtų sutelkti dėmesį į tos strateginės programos turinio rengimą. Reikia pasižiūrėti, ar bus sutariama dėl to, kaip užtikrinti to dokumento pridėtinę vertę. Jūs žinote, kad mes rengiame šiuo metu projektą, jį pristatysime ir suteiksime galimybę ir tarybai, ir parlamentui tą dokumento projektą pakomentuoti, kad pasižiūrėtume, ar sutampa mūsų nuomonės dėl to, kaip reikėtų užtikrinti ir to dokumento strateginį pobūdį ir kaip užtikrinti, kad tas dokumentas būtų tvirtas pagrindas valstybėms narėms, sudarant partnerystės susitarimus ir programas. Ir manau, kad čia mums pavyks susitarti dėl tvirtinimo procedūros, prieimimo procedūros. Toliau dėl šalims skirtų rekomendacijų. Ir yra pasiektas susitarimas dėl mechanizmo, kaip e, sanglaudos politiką susijęti su strategija Europa 2020. Toks susitarimas pasiektas taryboje. Taigi reikia galvoti apie mechanizmą, kuris padėtų visko pasiekti. Komisija mano, kad šalims skirtos rekomendacijos turi būti viso proceso dalis, nes tos rekomendacijos įeina į mechanizmą, kuris skirtas strategijai Europo 2020 įgyvendinti. Mm, yra siekiama, kad valstybių narių nacionalinės programos prisidėtų prie strategijos įgyvendinimo. kalbant apie strategijos, apie finansinį indėlį į strategijos Europo 2020 įgyvendinimą, tai reikia atsižvelgti į šalims skirtas rekomendacijas komisija neįsivaizduoja, kad e, atskirų šalių programos ir partnerystės susitarimai galėtų būti rengiami neatsižvelgiant į konkrečiom šalim skirtas rekomendacijas. Komisija taip pat negali to ignoruoti. Taigi, turime pasirūpinti, kad mūsų sukurti mechanizmai užtikrintų sąsają. Ir tai ir yra viena iš bendros strateginės programos funkcijų. Ir galiausiai teminės koncentracijos klausimas. Čia vėlgi yra pasiektas platus susitarimas, kad tokios koncentracijos reikia. Tuo pačiu metu reikia ir lankstumo, tačiau kol kas nėra aiškiai sutariama, kaip to lankstumo pasiekti. Komisija mano, kad dar yra galimybių svarstyti, kaip būtų galima praktiškai įgyvendinti įvairiose fonduose numatytus mechanizmus. Tuose mechanizmuose yra lankstumo, tie mechanizmai yra lankstus ir mes galėtume praktiškai pagalvoti, kokio konkrečiai lankstumo reikia įgyvendinant tikslus tam tikrame teritorinėme kontekste, nes be lankstumo tam tikrose teritorijose gali atsirasti nesklandumų. Taigi šios diskusijos ir tarybos darbo grupėse vyksiančios diskusijos bus pagrindas Danijos pirmininkavimui. Aš labai tikiuosi, kad prie visų šių klausimų dar bus grįžta ir per tolesnės diskusijas šiandien po pietų. Ačiū. Iš jūsų supratau, kad tam tikrais klausimais yra nesutampančių nuomonių. Šiai dienai ir parlamentui tai yra labai svarbi informacija. Kaip supratau, jūsų pasisakymas mums gali būti lik ir įžanga į kito klausimo svarstymą mūsų visų vardu, taip pat ir tų, kurie netvyko, nes namuose jau kalėdų nuotaika, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės bendradarbiavimu su pirmininkančia Lenkija ir kad labai dėkojame Jums už tokį intensyvų darbą. Tarp spalio šeštos dienos, kaip komisija priėmė programą ir iki tarybos lygiai per deš, du mėnesius ir dešimt dienų buvo padaryta labai labai daug darbų ir tikėkime, kad ir toliau per nečius mėnesius darbo tempas nesumažės. Taigi dėkoju gerbiamą ministrę už jūsų atsidavimą, už jūsų aktyvų darbą ir tikimės, kad ir ateityje dirbsite šitoje srityje, nes turite puikios patirties ir at ateinančiais mėnesiais perimus pirmininkavimą jūsų patirtis kitom valstybėm irgi bus labai naudinga. Taigi dar suteiksim žodį, kad galėtumėt su jumis atsisveikinti. Ačiū pirmininkė. Noriu visiems padėkoti už bendradarbiavimą. tikėkime, kad ir toliau tas bendradarbiavimas vyks perimus pirmininkavimą ir taip pat noriu palinkėti linksmų šventų kalėdų, nes liko vos kelios dienos. Taigi linksmų šventų kalėdų ir gerų, laimingų naujųjų metų. Ačiū visiems. One, one minutės per traukėlį atsisveikinsim su ministra. Mėly kolegos, turime dvi minutės, reikia perėti prie kito klausimo, taigi prieš tas dvi minutės pasistengsiu uh, E, pareišti visus pirmininkės pranešimus. Taigi dėl dešimto klausimo, dėl rizikos e, paskirstimo. Šiandien nediskutuosime šio klausimo, nes kol kas dėl viso proceso įgos mes negalime pakankamai vaisingai šiandien diskutuoti šio klausimu, taigi siūlyčiau per kitą posėdį apie tai diskutuoti. O taryboje diskusijos neįvyko 15 gruodžio, jos buvo atidėtos, rytoj vyks šita, šitos diskusijos. Šiandien buvo planuojama susitikimas tarp visų institucijų atstovų, taip pat ir mm, komisijos atstovų, Danijos, Lenkijos atstovų ir mūsų šešėlinių pranešėjo. Šito posėdžio nebuvo, jis nevyko, nes šį rytą mūsų net nebuvo Bruselėje. Taigi šitas posėdis, techninis posėdis vyks sausio 11 dieną, ten aiškinsimės dėl paties pasiūlymo, o tada 25 sausio mes pasikeisime nuomonėmis apie šį naują pasiūlymą, kurį mums pateikė Europos komisija. Taigi pr pirmininkės pranešimų tiek ir norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Antras svarstymas mūsų komitete dėl vadinamo bendrojo reglamento. Šios diskusijos šiandien bus mm, paremtos dokumentu, kuris buvo išdalintas lakučio 14 dieną ir mūsų diskusijose remsimės tuo, dėl ko susiturėme su dviem pranešėjais. Norėčiau stikti žodį abiem pranešėjam. Nežinau, kuria tvarka, gal ponas Nisteroj galėtų pradėti. Ir žodis jums, galbūt norėtumėt pristatyti šitą dokumentą. Čia ne pirmą kartą kalbame, kartai susimaišau, kuris pirmas turi kalbėti. Atrodo, aš šiandien pradedu. Procedūra yra aiški, jau praeitą kartą pristatėme šį dokumentą. 11 punktų ir e, tokie pagrindiniai punktai, kurie kelia neramumų ir dėl kurių reikia dar padiskutuoti. ir tada jau bus suteikiami pakeitimai. Šiandien mes galime dar pakomentuoti, išgirsti kolegų komentarus. Praeitą kartą mes nelabai daug laiko turėjome. Taip pat ir. Ir nesipranešėjai dalyvavo. Taigi, šiandien mes norime išgirsti komentarus. Pirmiausiai pakomentuosiu, kas buvo pakeista. Keturis punktus mes išbraukėme nuo praeito karto. Kita kartą mes vėl. Tai yra, atsiprašau, praeitą kartą mes diskutavome dėl keturių punktų, dabar vėl padiskutuosime dėl keturių, paskui vėl e, dėl keturių, trijų ir tada bus galima teikti pakeitimus. Taigi, pirmiausiai, pirmas aiškiai buvo kalbama apie bendrą strateginę programą. Mūsų nuomonė tai turėtų būti bend, e, teisėkuros proceso, bendro teisėkuros proceso inte, e, neatskiriama dalis. Reikia, kalbėjom apie tai, ar tai turėtų būti atskiras reglamentas ar priedas šio reglamento. E, apie tai dar galima toliau diskutuoti. Šiaip ar taip, e, čia rasta mūsų pasvarstymus, labai svarbu, kad Europos, teisė, Europos parlamento teisės taryba e, pareiškia, kad reikia laikytis bendros procedūros ir mūsų komitetas jau nusintė laišką komisijai prašytumės pateikti šitą požiūrį. Mes čia iškelime tris klausimus, kaip mm, šitus, šitas priemonės. Labai džiaugiamės, kad taryba taip pat e, atsiuntė savo pasiūlymus, pageidavimus ir jie yra panašus. Jie pageidauja patobulinti bendrą strateginę programą kad jinai būtų rengiama pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Iš komisijos girdėjau, kad jie norėtų pateikti dokumentą, bet man atrodo, kad netaip turėtų viskas vykti. Dabar atrodo, visi žino, ko, ko, ko norėtų, kokios procedūros norėtų parlamentas. Galbūt e, politikai galėtų aiškiai susitarti, o teisininkai jau pasakys, kaip bus dėl tos teisės procedūros. Toliau antra - partnerystė. Šio klausimu vis dar galima kalbėti, ypač dėl Europos parlamento požiūrio. Praeitą kartą mes paaiški... išgirdome komisijos paaiškinimą, kad tai turėtų būti svarbus dokumentas dėl jo derasi valstybės narės ir komisija, bet tai taip pat yra dokumentas, kuris remiasi šitą visų suinteresuotų šalių daugia šalį požiūrį. Kaip sakiau, čia reikėtų atsižvelgti į anksčiau išsakytas mintis, kad aiškiai apibrieštumėm, pateiktumėm aiškę apibriešti, kas yra partnerystė, kas yra sutartiniai santykiai. Taigi čia yra antras punktas. Rasite įvairių klausimų, kuriuos mes pateikėme maždaug prieš minutę dėl trečio klausimo buvo užsiminta. Jau yra tam tikrų žingsnių į priekį, bet dar reikėtų pakalbėti apie prioritus, apie lankstumą. Sanglaudos politika yra e, galbūt konkretesnė, struktūruotesnė negu Europa 2020 tikslai. Todėl gerai, kad mes turime tą papildomą teritorinę dimenciją, kurios neturime Europo 2020 strategijoje. Taigi čia mes irgi išdėstėme savo susirūpinimus, savo pasiūlymus. Čia mes lankščiai tai žiūrime ir kad Žinom, kad Kostanca turi kažką pasiūlyti dėl lankstumo, kaip įgyventi tą lankstumo idėją. Äh, Dėkuoju, Lambertai, už tavo įžanginį žodį. Kolegos, tarpusavio diskusijos, mūsų diskusijos su komisijos atstovais, pirmininkaujančia šalimi bei kitomis suinteresuotomis šalimis. Mm, labai yra rezultatyvės, mm, pasiekime gana konkrečių e, susitarimų. Darbo dokumente jie atsispindi ir matome, kad kai žengėme giliau, labiau įsigiliname į diskusijas, tai galime e, galvoti apie teminius prioritetus, lankstumą, e, kvotas, partnerystės, partnerystės sutartis. Tai yra labai tarpusavie susiję dalykai. Jeigu mes žiūrime į vieną teritoriją, tai galvojame, ar ką nors negalime padaryti ir kitoj. Reikia labai e, atidžiai žiūrėti į visas atskiras dalis kaip visumą. iki metų pabaigos norėjome parengti konkrečių pasiūlymų diskusijoms. Norėjome būti pasirengę pasakyti kaip komitetas, e, galbūt net kaip parlamentas, kad norime žengti tam tikrą e, specifinę kryptimį. E, partnerystės sutarčių srityje būtume norėję, kad E, daugiau būtų žmonių įsitraukę į diskusijas. Kiekviena valstybė narė turi savo tvarką, savo sistemą ir mano nuomonė, mes turėtume užtikrinti, kad teisės tarnybos galėtų viską paaiškinti ir užtikrinti, kad valstybės narės dalyvautų pagal aiškius kriterijus, kad būtų atsižvelgta į regioninius poreikius ir kad tai atsispindėtų partnerystės susitarimuose. Tokiu būdu galėtume užtikrinti, kad uh, kryptis, kurią norime žengti, yra teisinga. Galėtume dabar pasakyti, kad teminė koncentracija yra dalykas, kurio norime, bet norime, kad uh, regionai gausiau dalyvautų, būtų labiau įtraukti Jie dalyvauja gyventinant strategiją Europą 2020 ir tai labai regionams tai svarbu, bet svarbu ir tai, kad jie galėtų patenkinti savo poreikius. Komisija pateikė pasiūlymus dėl teminių prioritetų. Manau, kad turime tęsti diskusijas. Šioje srityje trūksta gal poros dalykų per praeitas e, savaitės, mėnesius. Pasigilinome į kai kuriuos aspektus, parengti pranešimai parlamente, kurie taip pat buvo svarstomi galiu įsivaizduoti, kad komisija sakys, kad viskas jau atsispindi prioritetuose. Tačiau manau, kad mes turime daug daugiau dėmesio skirti prioritetams. Ypač e, dabar prisiminkime, kad labai daug diskutavome apie tai, ko norime iš savo programų. Nemanau, kad viskas yra įgyvendinama regionuose dėgiant programas. Todėl mūsų prievalė, pareiga, kur kas aiškiau nusakyti, kaip dirbsime ateityje. Ir užtikrinti, kad galvosime ne tik apie tai, kaip kuo geriau pasirodyti, bet ir apie žmonės, kurie yra susiję su tam tikrais dalykais. Pavyzdžiui, turime tvaresnį veiklos būdą užsitikrinti. Būtent tų dalykų mums reikia. Ir reikia pagalvoti, ko mums nebereikia. Egzistuoja reglamentas dėl infrastruktūros programų. Nu, sakoma, ko reikia atsisakyti. Mes turime tęsę diskusijas e, šiais klausimais. Turime galvoti, kaip e, drausti kažką reglamente, bet neužkirsti kelio reglamentams matyti tai, kas jiems yra būtina. Tai yra sudėtingas klausimas. Turime žiūrėti infrastruktūros priemonės. Uh, infrastruktūra yra ne tik keliai ir jų tiesimas, bet reikia galvoti apie energetikos politiką, naujus požiūrius. Jeigu galvosime, kad atsinaujinanti energija yra prioritetas, tai taip pat labai aiškiai turime kalbėti apie decentralizavimą energetikos sityje. Reikia galvoti apie tolesnės investicijas ir apie tai, ką norime daryti ateityje su struktūromis. E, manau, kad tikrai reikia kalbėti apie tai ateityje. Būtų neprotinga viską kišti po strategiją Europą 2020. Dėl kvoto aš jau kalbėjau apie tai praeitą kartą. Nedaug ko pasiekėme šioje srityje. E, žiūrėdami tai, iš kokių fondų, kas bus panaudojama kokiems tikslams. Jeigu labiau gilinamės, tai dar viskas tampa komplikuočiau. Turime nepamiršti, kad tai susijęs su kitais reglamentais. Visų fondų reglamentai yra patvirtinti, galbūt reikėtų diskutuoti toliau, uh, E, šiais klausimais ir kalbėti, kad kvotos ir tikslinis skirstimas lėšų yra svarbu. Taip pat užtikrinti reikia lankstumą e, dėl lėšų panaudojimo skirtingų biudžeto eilučių, pavyzdžiui, ką daryti su likusiais 10, likusiamis 10 procentų. Likusiais 10 procentų lėšų. Aišku, aš galėčiau pateikti jums šiokių tokių pasiūlymų, kai kam tai patiks, kai ką tik suerzins. Jie yeah. Bet galbūt e, taikiai keliaukime link kalėdų, o po kalėdų bus pateikta naujų pasiūlymų, kaip kolega Lambertas sakė, grįšime po naujų metų ir tada pasiūlysime labai optimistiškų dalykų regionų ateičiai. You... Ačiū, Konstanca. Manau, kad po kalėdų būsime dar išmintingesni. Dabar noriu suteikti šešėliniams pranešėjams ir kitų e, pranešimų autoriams, o po to vadinamiesiems eiliniams komiteto nariams. Gal galėtumėte pakelti rankas, jeigu norite pasisakyti. Ponas Guodmanis e, turėtų pasisakyti kaip šešėlinis pranešėjas. Rodys jam. Ačiū už suteiktą galimybę kalbėti. Turiu keletą trumpų pastabų, bet ir klausimų, bet mano nuomonė atsakymai jos nebus labai paprasti. Pirmas dalykas, kurį sakė ponas Vanisteroj. Kaip yra su socialiniu fondu? Jis lieka naujos daugiametės finansinės programos ir sanglaudos politikos struktūroje ar ne. Mes turime tai labai atidžiai nagrinėti. Yra daug iniciatyvų perkelti Europos socialinį fondą kitur. Nemanau, kad reikėtų ką nors keisti. Tačiau kitose komitetuose yra kitaip manančių. Kita pastaba. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į daugia pakopį valdymą. Problema ta, kad e, net ir mažose šalise demokratija klesti ir visi nori dalyvauti e, sanglaudos politikoje. Tačiau yra ir tam tikrų pasidalyjimų, nes pagal dabartinės anglaudos politiką mažos valstybės priklausančios NAC 1 arba NAC 2 regionui, aš čia didelio skirtumo nematau. Anksčiau NAC 2 buvo vienas regionas arba viena šalis. Ar naujoje daugiametinėje finansinėje programoje mes ir toliau turime viską matuoti tais pačiais kvadratiniais kilometrais? savivaldybės nori didesnio vaidmens e, regioninėje politikoje. Pavyzdžiui, mano šalyje savivaldybės daro, ką nori. Latvija yra vienas regionas ir viskas. Ir man kyla klausimas, ar kitoje daugiametinėje finansinėje programoje mes turime likti toje pačioje struktūroje, toje pačioje vietoje ar ne. Toliau Trečia pastaba - teminė koncentracija. Priimdami sprendimus parlamente mes teikiame gairias komisijai, rengiame daug pasiūlymų. Tačiau turiu pasakyti, kad nedaug mūsų pasiūlymų liko strategijoje 2020. Aš manau, kad mes Kaip sakė pranešėjas, turėtume galvoti apie sanglaudos politikos ilgalaikę perspektyvą, nes po 20 metų ateis 30 metai ir aš tikrai sutinku, kad sanglaudos politika yra ilgalaikė politika. Jos tikslai yra dviejopi. Visų pirma, e, padėti atsilikusiems regionams pavyti kitus ir antras tikslas - padaryti visą Europą konkurencingesnę. Ir čia mes galime kalbėti ir apie 20-uosius, 30-uosius ir kitus metus. Toliau kvotos ir lankstumas. Man čia ne viskas aišku. Jeigu kalbame apie lankstumą, tai yra didelių skirtumų pavyzdžiui, jeigu nepavyksta tenkinti vieno fondo sąlygų, galime pereiti į kitą fondą, kreiptis į kitą fondą. Bet aš turiu pasakyti, kad pareiškėjams gali būti sunku tai padaryti. Pavyzdžiui, jie turi tam tikrą projektą iš regioninio fondo, kitą projektą iš sanglaudos fondo, bet jie yra įstrigę ir negali teikti naujų projektų sunku pereiti iš vieno fondo į kitą. Ir aš nežinau, apie kokį lankstumą kalbama, apie tokį, kokį minėjau, ar kažką kitą. Manau, kad reikėtų aiškiai pasakyti, kad jeigu dirbate su vienu fondu, tai turite dirbti gerai, o ne tiesiog pereiti į kitą fondą. Kvotų klausimas man visiškai neaiškus. Kiek suprantu, yra nustatomos ir keičiamos tam tikros viršutinės ribos. Aš asmeniškai pasisakau prieš viršutinių ribų keitimą ir nematau skirtumo, kaip yra su privalomomis kvotomis. Pagal pasiūlymą yra nustatyta riba 2,5 procento bet nesuprantu, kokios yra kvotos toje viršutinėje riboje, kurios įeina į tą viršutinę ribą. Gal pranešėjas galėtų paaiškinti, koks yra skirtumas tarp viršutinės ribos ir kvotų. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su, e, su partnerystės susitarimu. Šiandien Yra šalių, kurios nėra įgyvendinusios sąlygų, kurios buvo nustatytos laikotarpiu nuo 2000 iki 2006 metų. Galutinis terminas buvo 2009 metų sausio pirmą dieną. Pone Hubner puikiai tai žino, nes tuo metu buvo komisijos narė. Taigi, iki šiol yra šalių, kurios neįvykdė visų reikalavimų. Iki šiol neįvykdė visų reikalavimų. Ir čia mes kalbame partnerystę ir apie abiejų šalių įsipareigojimus. Komisija turi įsipareigojimą mokėti, tačiau valstybės narės turi įgyveninti sąlygas ir jeigu jos to nedaro, terminas nukeliamas ir galiausiai biudžeto situacija tampa tokia neaiški, kad visiškai nebeaišku, už ką yra mokama ir už ką ne. Taigi tokios būtų mano keturios pastabos. Ačiū dabar Elizabeth Šlioter. Ja, vielen Dank. Als erstes bin ich ja überrascht, äh, Lambert und auch Konstanze. Ich... Ačiū. Visų pirma, Lambertai, esu šiek tiek nustebusi. Prisimenu, kaip vyko diskusijos šiame komitete. Žalieji sakė, kad nenori jokio tikslinio lėšų skirimo, o po to, po pirmojo svarstymo, Per pirmąjį svarstymą mes negalėjome daryti jokios įtakos, patyrėme didelį spaudimą. Visos didžiosios frakcijos buvo įsitikinusios, kad ši priemonė yra svarbi. Dabar požiūris yra geresnis ir yra atsiradęs pakeit... yra atsiradę pasikeitimų. Yra sutelkiamas dėmesys ne į konkrečius procentus, bet į tikslus. Ir regionai regionams nustatomas tam tikras lankstumas. Yra nustatomas tikslas ir regionai gali rinktis priemonės, kuriomis sieks to tikslo. Galėtume pažvelgti ir kitus, kitas nuostatas, pavyzdžiui, priedo nuostatas, jas turbūt reikėtų keisti, tačiau nepaisant to, dabar pasirinktas daug geresnis metodas ir jis mm, regionams suteikia daug daugiau lankstumo nei dabartinis reglamentas, kuris nustato, kaip reikėtų taikyti vieną ar kitą priemonę. Ir aš esu šiek tiek nustebusi, kad tie, kurie siūlė priemonės anksčiau, dabar pasisako prieš jas. Kalbant apie teminę koncentraciją, yra sutelkiamas dėmesys į tuos regionus, kurie dabar neturi per daug lėšų. tie regionai, kuriems reikia daugiau sanglaudos priemonių, jiems nustatomos gana kuklios sąlygos. Kitose regionuose m, mm, situacija yra priešinga, be to yra atsisakyta ir energetikos aspektų. Bet manau, kad reikėtų kalbėti apie energetikos infrastruktūrą. Tai yra svarbus dalykas, tačiau jis dabar yra išbrauktas iš reglamento. Reglamentas buvo rengiamas nuosekliai ir tai ir buvo teisinga. Dėl partnerystės susitarimų kyla problemų. 13 ir 14 straipsnėje yra lik ir pasakyta, kad komisija de, veda dėrybas neatsižvelgdama į regionus. Manau, kad 13 ir 14 straipsniai nėra visiškai aiškus. Juos, manau, reikėtų papildyti, nes valstybės narės pačios gali renkti tuos partnerystės susitarimus Svarbu, kad komisija vėliau dėrėtųsi su visais partneriais ir visais regionais. Manau, kad valstybės narės pačios galėtų nusistatyti, kaip įgyvendinti mm, valdymą. Ir tada mes šią problemą išspręstume, nes e, valstybėms narėms būtų palikta teisė tai nustatyti dėl partnerystės sutarimo turinio. Apie jį yra kalbama, tačiau tekstas nėra visiškai aiškus ir tai ir lemia problemas. Nes gali atsitikti taip, kad valstybės narės tiesiog netkreips dėmesio į tai, kaip reikėtų sudaryti partnerystės susitarimus. Vyksta paraleliniai procesai, vyksta teisėjų kuros procesas ir susitarimų rengimo procesas. Uh, bet tas e, rengimo procesas neturi teisinio pagrindo. Parengiamusius darbus reikės atlikti prieš pasirašant susitarimą. Taigi čia galbūt praverstų koks nors vadovas rekomendacijų rinkinys, kad visiems būtų aišku, kaip suprasti nuostatas, kaip turėtų vykti parengiamieji darbai. Manau, reikėtų dar kartą pakartoti, kad daugia pakopis valdymas yra parengiamasis etapas ruošiantis sudaryti partnerystės susitarimą ir apie tai reikėtų kalbėti 13 straipsnėje. Visos valstybės narės turėtų pradėti šį procesą, e, renkti partnerystės susitarimą Reikėtų aiškiai pasakyti, kad esminis reikalavimas čia yra daugia pakopis valdymas, be jo partnerystės susitarimai negalimi. Dėl demografijos. Man šis aspektas kelia susirūpinimą, nemanau, kad jis turėtų būti minimas devintas straipsnis. Ten minima regiono demografinė situacija, tai yra tinkamumo kriterijus. Ir jeigu situacija regione yra neigiama, nepalanki, pavyzdžiui, dėl migracijos srautų, kaip tai siejasi su tikslais. Mes turime siekti, kad tinkamumo kriterijai būtų pagristi ir kad į juos būtų atsižvelgiama rengiant susitarimus, kad būtų parengiamojo tapu nurodyti regionų, regionuose esantis trūkumai. Turime išsikelti tinkamus tikslus, pavyzdžiui, socialinę apriekti, turime atsižvelgti į vairius aspektus, kurie lemia demografinę padėtį. Ir suprantame, kad įvairių regionų organizacinė struktūra ir padėtis skiriasi. Bus tokių regionų, iš kurių žmonės įvyksta ir regionų, kuriuose žmonių yra per daug, taigi turime atsižvelgti į įvairias situacijas. E, žalieji labai tvirtai pasisako už teminę koncentraciją. Aš dirbu ir užimtumo reikalų komitete ir žinau, kad dauguma to komiteto narių remia ESF tikslus. Galbūt juos remia ne visi nariai, tačiau visos frakcijos. Tame komitete šie aspektai buvo plačiai aptarinėjami. Mes e, kalbėjome ir apie 50 straipsnį. Buvo pasakyta, kad ES finansavimas valstybėse narėse nėra labai didelis, tačiau jo tikslai yra didesni. Taigi yra teisinga, kad nustatyti tam tikri lygiai E, užimtumo komitete tos nuostatos susilaukė pritarimo. Ir manau, kad ir mes turėtume aptarti visų narių nuomonės. Ponas Lašek. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą pastabų, kai kurios iš, jos, iš jų susijusios su partnerystės susitarimu. Ministrė sakė, kad po naujausių dėrybų buvo susitarta, kad šis dokumentas turi būti grindžiamas valstybių narių poreikiais, neturi būti primestas iš viršaus. Taigi mes turime kalbėti apie regionų, miestų dalyvavimo sąlygas šiame procese. Tas sąlygas reikėtų apibriežti tiksliau. Aš žinau, kad regionai, miestai tikrai suinteresuoti dalyvauti dėrybose dėl partnerystės susitarimų. Tokia būtų mano pirmoji pastaba. Antroji mano pastaba susijusi su tuo, apie ką dar nekalbėjome. Turiu galvoje tai, kad e, Iš sanglaudos politikos yra paimama 10 milijardų eurų ir tos lėšos skiriamos Connecting Europe priemoniai. Mano nuomonė, tos lėšos bus paimtos iš transporto infrastruktūros projektų valstybėse narėse. Galbūt būtų galima kalbėti apie galimą kompromisą. Jeigu paliksime tuos 10 milijardų sanglaudos politikoje, bet panaudosime 40 milijardų iš ES biudžeto, galbūt tų lėšų pakaks abiems procesams. Taigi tokia būtų mano pastaba apie Connecting Europe priemonę. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su 59 straipsniu. Tai yra PVM čia, bandydami supaprastinti viską, mes pabranginame projektus. PVM nėra tinkamos finansuoti išlaidos. Žinau, kad čia daroma išimtis neinvesticiniams projektams ir tiems dalykams, kuriems netaikomas PVM. Turint galvoje dabartinę finansinę padėtį, norėčiau, kad būtų grįžta prie dabartinės padėties, kad PVM būtų pripažinta tinkamomis išlaidomis. Yes. Explain. European Commission will take the... Europos komisijai suteiksime žodį diskusijų pabaigoje. Ponas Olbricht. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad pristatė dokumentą ir galime padiskutuoti. Yra tam tikrų elementų šiame dokumente, dėl kurių norėtum išgirsti paaiškinimą ar galtinėje versijoje gal, turėtų tam tikrą apibriežtį. Mes pranešiais diskutavome apie tai, kada mes baigsime šitą dokumentą. Ar mes pasiruošę paruošti tą sistemą, nepaisant to, kiek mes turėsime lėšų, ar mes laukiame pirmiausia sprendimo dėl lėšų. Mūsų darbų tai yra labai svarbus klausimas, nes jeigu mes lauksime e, kol pasibaigs svarstymai dėl e, finansinės perspektyvos, mes prarasime metus, o gal net ir dviejus. Taigi dabar vyksta politiniai. Politiniai debat. Reikėtų padiskutuoti politinę prasme, ar jeigu lėšų bus sumažinta, ar sistema nuo to nukentės ar ne. Tekste to nėra, bet tekste, pavyzdžiui, yra procentai susiję su e, viršutinėmis e, lėšų ribomis. 2,5 procentai skiriami mažiau išsivystusiems regionams. Taigi čia yra politinis klausimas, į kurį reikia kuo greičiau atsakyti. Ar mes norime finalizuoti šitą dokumentą iki baigiant svarstyti biudžetą ar ne. Antras dalykas. Ateityje galime daryti mūsų diskusijas į dvi dalis. Pirma, ką reikia padaryti, antra, kaip tai reikėtų daryti. Nereikėtų painioti turinio su metodais. Tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, klausimas, ką daryti, yra susijęs su tematiniais tikslais bendraja prasme. Bet bendraja prasme mes negalime kalbėti apie ESF ir ERDF, nes tai susiję su investicijų prioritetais ESF ir plėtros fonde. Taip pat tai turi įtaką tiksliniam lėšų paskirstimui. Ir viename ir kitame fonde, ypatingai ESF, ESF, nes pačiame ESF turi būti tikslingai paskirstomos lėšos. Ketvirtame straipsnėje parašyta, e, kad tai jos pasiūlymas pagal operacinę programą. Vadinasi, investicijos prioritetai yra svarbiausia, tada tikslinis paskirstimas, o tada indikatoriai. Ir šituos elementus reikia svarstyti vienoje grandinėje, viename ligmenyje. Taigi, ar mes mm, patvirtinsime automatinį tikslų sąrašą ir kokios bus pasiekmes? Negalima pamiršti, kad e, užimtumo komisaras teigia, kad jie e, teiks prioritetą keturiems tikslams, o regioninės plėtros komisaras sako, kad bus 11 prioritetų. Taigi viename fonde bus 11, o kitame fonde bus 4 prioritetai. Taigi, tas tikslinis paskirstimas tikslis paskirstimas e, priklauso ERDF. 80 ir 20 procentų, bet čia yra rezultatas, jau pasiekmi. Antras dalykas - partnerystės susitarimai. Beveik viskas buvo pasakyta, bet norėčiau pridurti, kad mums politikų pareiškimai galbūt nėra labai svarbus, bet per paskutinį susitikimą su e, merais buvo pasakyta, kad komisija turėjo susitarti su valstybės narėmis. Taigi merai atvykę čia sužinojo, kad komisija ir valstybės narės e, pasirašė susitarimus. O tekst, pagal tekstą, iš teksto matyti, kad tai yra vidinis e, nacionalinis dokumentas vietinių lygmenių. O dabar paaiškėjo, kad tai yra valstybės narės ir komisijos susitarimas. Taigi šitą dalyką reikia išaiškinti kuo greičiau nes čia kalbame apie daugia pakopį valdymą, bet klausimas kyla, kas pasirašys sutartį. Sustarimą. Ką reiškia, kad komisija patvirtins e, susitarimą tarp vietinės ir nacionalinės valdžios? Ir kaip dėl etikos kodekso? Komisija turėtų pateikti pasiūlymą, kaip turėtų būti paruošiami partnerystės susitarimai. Tai turėtų būti tokios lik ir vadovas visoms 27 valstybėm, valstybėms. Taigi klausimas, ar turėsime tą vadovą, tą ilgesio kodeksą, procedūras, ar ten bus kalbama tik, tik apie metodus, ar ir apie turinį nes e, partnerystės sutarimai bus finansuojami iš, iš kelių fondų. Taigi labai svarbu aiškiai pasakyti ir, ir mums tai yra svarbu ir tiems, kurie dirbs su šitais dokumentais, nes jie ruošiasi jau pasirašyti partnerystės susitarimus, jie ruošia tos susitarimus ir jie nori žinoti, bus, kokia bus galutinė šio dokumento versija. Taigi labai svarbu, kai mes suprantame tą tematinę koncentraciją. O dabar antroji dalis. Kaip, kokius metodus reikėtų naudoti? Mes turime keletą naujų priemonių bendrame reglamente, kurie turi įtakos RDF ir ESF. Tai yra įdomus, įdomios priemonės, įdomus instrumentai, bet gan sunkiai suprantami. Uh, tos priemonės susijusios ir su įgyvendinimo sistemos, sistema, akreditavimo sistema, kofinansavimo, finansinių pataisimų sistema. Tai yra labai svarbu, konkrečiai kaip veiks visą tą sistemą finansiškai. Taip pat yra labai įdomių elementų, kaip pavyzdžiui. E, bendras veiksmų planas, tai yra nauja mintis. ITI, naujas instrumentas, nauja priemonė, kuri turės dėlės įtakos. Taigi prašyčiau pranešėjų į klausimus įtraukti ir naujus metodus, naujas priemonės. Kokios priemonės gali būti naudojamos kokiems tikslams pasiekti, nes ne visos priemonės tinka visoms, visiems tikslams. O tai reikia aiškiai apibriežti, kokiu priemonių įmantis, kokios pasiekmes, kokiu pasiekmiu bus pasiekta. Bendrame reglamente yra labai daug visų kitų reglamentų elementų. Mes neįspręsime problemų konkrečiose reglamentuose, jeigu bendrasis reglamentas nebus aišku. aiškus. Vadinasi, reikia dirbti kartu, bendratarbiauti atskirai dirbdami mes neparuošime logiško dokumento. Taigi, kartoju, mes turime e, pagrindą, bet dar reikia nuveikti labai daug darbo, kad e, teisingai išplėtotume visus elementus. Ačiū Viktor Varštinaru. Thank you very much, Madam Chairwoman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, dauguma problemų jau buvo paminėtos, grįšiu prie keleto dalykų. Taip pat pasakysiu, kad partnerystės susitarimas turėtų būti ne tik dvi šalis dokumentas tarp komisijos ir valstybės narės. Tai nėra daugia pakopio valdymo elementas. Jeigu e, regioninis lygmuo neturės galimybės dalyvauti. Reikia labai aiškiai pabrėžti regioninių ir vietos veikėjų vaidmenį. Ir tai spindėti susitarimuose tose teminiai prioritetai. Labai skatinčiau pagalvoti apie tai, kad derantis su valstybėmis narėmis, joms reikėtų numatyti daugiau lankstumo galimybių, kad būtų galima uh, joms pritaikyti teminius prioritetus prie vietos realių sąlygų, nes valstybėse narėse jos yra skirtingos. Dėl lankstumo ir kvotų raginčiau daugiau palikti galimybių valstybėms narėms dėrėtis, atsižvelgiant į ypatingą e, jų situaciją, specifiką ir skirtingą situaciją šalyse dėl tikslinio lėšų skirimo. Reikėtų, kad valstybės narės ir komisija vestų dėrybas atsižvelgdamos į valstybių narių ypatumus dėl e, bendruosios strateginės programos. Ji, mano nuomonė, yra labai svarbu. Šis dokumentas turi būti tvirtinamas tarybos ir parlamento, o ne uh, komisijos deleguotais aktais. Ir reikėtų tą programą laikyti priedu prie bendrojo reglamento, o ne atskirų kažkokiu dokumentu. Tai suteiktų daugiau matomumo, tiesnio svorio šiam dokumentui, jis taptų tokiu pat svariu kaip ir bendrosios taisyklės ir tokiu būdu mes e, sustiprintume svarbą šio dokumento, jeigu jį patvirtintų, priimtų taryba ir parlamentas. Aš kalbu ir frakcijos vardu, ne tik frakcijos vardu, bet ir e, kalbu remdamasis šešėlinių pranešėjų nuomonę ir pasakysiu, kad mūsų nuomonė makroekonominės sąlygos neturėtų e, būti bendrojo reglamento dalis ar kokiu nors taisyklių dalis, kurios taikomas sanglaudos fondams, nes tai bus naujas būdas bausti šalims. Prisiminkime, koks buvo prieš dvi savaitės tarybos e, patvirtintas susitarimas. E, fiskalinė sąjunga turės labai daug įtakos valstybių narių pajėgumams įgyventinti ekonominę politiką, bet taip pat ir e, skirti dalinį finansavimą ES politikos priemonėms. Taigi, jeigu dar bus skirtos sankcijos valstybėms narėms, jos nebe e, galės e, išgyventi tokioje situacijoje. Nemanau, kad makroekonomikos kriterijus turėtų būti priskirtas dokumentui. E, kai kurie klausimai yra susijęs su mano rengiam projektu, bet jį svarstysime vėlesnėme etape. Dėkui, Erika Maner. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų darbą ir taip pat už um, mintis dėl šio reglamento. Girdėjome labai daug e, įsigytų minčių dėl problemų. Manau, kad galėčiau pritarti pranešėjų nuomonė, ypač tai, kas sakė Konstans Krell dėl partnerystės susitarimo ir daugia pakopio valdymo. Pritariu kolegai, ką tik kalbėjusiems, e, mes turėtume turėti galimybę apibrėžti, kaip vyks bendradarbiavimas tarp regioninių ir kitų lygmenų. Aš žemiu jau išsakytas mintis šioje srityje dėl teritorinio elemento. Dėl teminių prioritetų mums reikia lankstumo, tai aišku. Konstans Krell kalbėjo apie infrastruktūrą, pritariu tam, kad plačiau infrastruktūros projektams naudotume lėšas, remiu ir pasiūlymą naudoti lėšas tarptautiniams, tarpvalstybiniams infrastruktūros projektams, nes dažnai jie labai svarbus yra regionams. Lankstumas kitas elementas. Taip mes turėtume turėti galimybių veikti lankščiai dėl tikslinio lėšų skirimo. Nesu tokia optimistė. Turėtume labai atidžiai iš, įsiklausyti tai, ką sako regionai, taip pat tarptautinio aspekto nepamiršti. Konstans kalbėjo apie demografinius prioritetus ir apie tai, kad reikėtų galvoti daugiau apie bendrąjį reglamentą. Manau, kad tai yra teisinga, turėtume nepamiršti to, kai e, kalbame apie demografinės problemas. Senėjimas gyventojų yra labai opi problema ir tai atitinkamas nuostatas reikėtų rašyti į bendrąjį reglamentą. Manau, kad diskusija šiais klausimais tęsis ateityje. Dėkoju. Joachimas Seleris e, išėjo dabar. Marija Jekohen. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju už tai, kad tie, kurie kalbėjo prieš mane, iš tikrųjų labai giliai aptarė įvairiausias temas, kurios man atrodė gan tolimos, nes aš tik tai metus čia dirbu, taigi labai dėkoju už tą pristatymą. Aš kalbėsiu ties ir nenoriu kartotis, nes jau labai daug kas buvo pasakyta. Kalbėsiu daugiausia apie principus, nes manau, kad mūsų darbas turėtų būti rasti geriausią būdą, kaip panaudoti šios fond, šių fondų lėšas. Taip pat kalbėsiu apie lankstumą. Mes jau nekartą kalbėjome, kalbėjome apie lankstumą, apie efektyvumą, e, kaip gerinti rezultatus, kad būtų padidintas lankstumas regioninių ir nacionalinių lygmenių jau buvo kalbama, kad reikia įsiklausyti į regionus, jų balsą, nes būtent regionai žino, kur reikia panaudoti lėšas. Taip pat man kyla abejonių, kaip jau buvo sakyta, dėl tų apribojimų, kuriuos komisija pat, e, pateikė ypač dėl ESF. Taip pat e, supaprastinimo principas. Manau, kad e, Komisijos pasiūlyme trūksta tikro supaprastinimo e, elementų, o tiesiog jie pasiūlo tokį planą, kuris, man atrodo, per daug griežtas ir trukdys tinkamai įsisavinti lėšas. Taip pat pabrėžiu, kaip svarbu e, išbraukti makroekonominis sąlygas. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie partnerystės susitarimus, pritariu komisijai kitiems pasisakiusiems, ypač pranešėjams, dėl e, daugia pakopio valdymo. Tačiau manau, kad tam, kad dirbtumėm e, efektyviai, turime viską daryti praktiškai. E, tam, kad įvairiose valdymo lygmenyse būtų paskatintas dalyvavimas šiuose projektuose. Ačiū. Francesco D'Angelis. Francesco D'Angelis dabar. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų darbą. Keletas minčių labai trumpai. Pirmiausia, bendri pastebėjimai. Pirmiausia, žiūriu į komisijos tekstą ir mano nuomonė skiriasi nuo pasiūlymo, kad reikia sanglaudos politiką derinti prie e, stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Kalbama apie makroekonominės e, sąlygas, bet jeigu taip darysime, tai e, įžeisime turbūt sąjungos steigėjus, taikydami tokius principus. Antras dalykas - pasiūlyta priimti bendrą reglamentą, kad būtų įtraukta visa eilė politikos priemonių ir siekiama užtikrinti gerą valdymą tų priemonių. E, Parlamentas siūlo mokslinių tyrimų programą įtraukti į socialinį fondą. Taip pat kalbam apie regionės plėtros fondo funkcijas ir aš nežinau, ar yra aiškus ryšys dėl šių dviejų strateginių elementų. Dėl partnerystės e, susitarimų manau, kad regionai vaidina labai svarbu vaidmenį, prisimant ypač subsidiarumo principą. E, tai reiškia, kad valdžia turi būti, vietos valdžia turi įstraukti visus procesus ir veikti aktyviai regionai. Būtent prižiūrės, kaip įgyvendinama sanglaus politika, kaip naudojamos lėšos. Toliau Partnerystės susitarimai turėtų atitikti e, tikslų, veiklos programų apibrėžimus. Reikia, kad jie būtų labai aiškus. Reikia e, nubrėžti konkrečius tikslus. O dėl lankstumo ir kvotų, manau, kad teminiai prioritetai turėtų būti įsėmi su strategija Europa 2020. Bet pritariu ir tam, ką pasakė pranešėjai, nepakanka lankstumo, kad būtų galima atsižvelgti regionės plėtros poreikius. Pavyzdžiui, valsty, naujose valstybėse narėse reikia daug investicijų į infrastruktūrą. Dėl kvotų mums reikia um, galvoti ne tik apie kažkokią skaitinę kvotų išraišką, reikia e, integracijos aspekto, nepiršti socialinės politikos aspektų. E, taip pat nepamirškime integracijos aspektą. E, Tai labai svarbu, naudojant visus esamus išteklius, mes turime siekti supaprastinti e, viską, supaprastinti reikalavimus, kad būtų galima lengviau naudotis lėšomis ir mano nuomonė komisijos pasiūlymas vis tik tai nepakankamai toli siekia šis sitie. Dėkui, Emilija Macan. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad Komisijos mintis e, dėl bendro reglamento skirtingiems fondams e, leis supaprastinti reikalavimas, kolegos jau apie tai kalbėjo. E, pirmiausiai kolega De Angelis sakė, kad komisija vis tik tai to savo tikslo neįgyvendina. ne visus siekius galima derinti su procedūriniu supaprastinimu, mums reikia toliau dirbti šioje srityje. Taip pat reikia pagalvoti, kaip geriau panaudoti dabartinius fondus. Man atrodo, kad komisija, žiūrėdama juos ir pateikė pasiūlymą dėl bendro valdymo. E, ponas Guotmanis mano nuomonė, minėjo vieną svarbų elementą, tai yra, kad trūksta drausmės. Neaišku, kaip bus su lankstumu ir su fondais. Mes turime žiūrėti į įvairius mechanizmus ir galvoti, kaip užtikrinti didesnį lankstumą pagal kiekvieną fondą. Mums reikia taip pat galvoti apie tai, kaip taikyti tam tikrą papildomumo elementą reikalavimus skirtingų fondų atžvilgių. Sanglaudos fondas, e, jam taikomi, taikomos ribos pagal tikslus ir mes turime suprasti, ar būtų galima panaudoti kitų fondų lėšas, kad būtų galima E, siekti sanglaudos politikos tikslų, kurie numatyti ir strategija Europa 2020. Kaip ir kai kurie kolegos bei pranešėjai, aš sutinku su tuo, kad mums reikėtų labiau pasiaiškinti kai kurios aspektus. Bendrame reglamente neaiškiai kalbama apie tai, ar vietos valdžia galės e, plačiau įsitraukti į įvairius demokratinius mechanizmus. Ar galėsime uh, kalbėti apie vienodą prievalių pasidalymą visuose etapuose. Ir to nėra aiškiai pasakyta teisėkros pasiūlyme. Buvo minėm, daug buvo kalbama apie partnerystės susitarimus, ar jie apims ir vietos valdžios institucijas, ne tik centrinę valdžią, dėl makroekonominių sąlygų. Aš nebekartosiu to, kas buvo pasakyta, bet norėčiau paklausti komisijos kai ko. Koks yra ryšys tarp makroekonominių prognozių ir konkrečiais sanglaudos politikos tikslais. Ar turi būti kažkoks nuseklumas? Jeigu komisija nori laikytis savo pozicijos, ji turėtų paaiškinti, kaip viskas yra. Jeigu ne, tai ši priemonė bus tik tai botagas skirtas bausti regionams. Ir tai E, visiškai e, netitiks sanglaudos politikos esmės. Tikslų susijimas su prioritetais yra pagristas dalykas. Galima taip elgtis, tačiau makroekonominių sąlygų nustatymas, manau, gali pakengti sanglaudos politikai. Toliau kalbant apie regionus, kyla tam tikrų abejonių. Man kyla klausimas, ar naujų regionų nustatymas nesukels pavojaus, kad ištekliai iš vienos egzistuojančios kategorijos bus perkelti į kitą. Ir dėl to gali sumažyti tam tikrų kategorijų finansavimas. Ir jeigu lėšų bus tiek pat, turint galvoje dabartinės tendencijas, situacija gali suprastėti ir tai gali turėti neigiamo poveikio įvairiems regionams. Taigi noriu paklausti, kaip tas tikslų pertvarkymas bus suderinamas su siekiu nepakenkti e, regionams, kurie patenka į kitų tikslų kategorijas. Dar vienas dalykas. Infrastruktūrai skirtos lėšos sanglaudos e, fonduose. Manau, kad komisija ėmėsi teigiamos iniciatyvos, bet čia būtų galima kritikuoti vieną dalyką. Turiu galvoje tai, kad regionams nėra suteikta galimybė atskirai tvarkyti infrastruktūrai skirtų lėšų. Manau, kad tos lėšos tiesiog pateks į bendrą vyriausybių valdomų lėšų katilą. Taip pat norėčiau paklausti, kokiais mechanizmais vadovaujantis bus nustatomi prioritetai. Iš komisijos teksto tai nėra visiškai aišku. sanglaudos politikoje yra tam tikrų naujovių ir manau, kad svarbu, jog komisija viską labai aiškiai paaiškintų. Ačiū prieš suteikdama žodį generaliniam direktoriui Nikolas Martin. Noriu kai ką pakomentuoti. Aš suprantu, kad mums e, visiems rūpi daugybė klausimų, tačiau vienas šiandien išryškėjęs klausimas yra sąlygos, pagal kurias reglamentai, e, atsiprašau, pagal kurias regionai gali dalyvauti. Reglamente, pavyzdžiui, numatyti partnerystės susitarimai, kuriuose dalyvaus regioninės valdžios institucijos. Mes taip pat turėtume galvoti ir apie visus kitus sprendimus, kitas priemonės ir svarstyti, ar jie palengvina regionų dalyvavimą. Pavyzdžiui, orientacija į rezultatus. Ar tikrai čia nėra nustatyti tokie rodikliai, kuriuos bus sunku vertinti mažose regionuose arba įgyvendinant nedidelio masto programas. Ar tie rodikliai neužkirs kelio tam tikriams regionams dalyvauti ir ar nesumažins noro įgyvendinti regioninės programas. Dabar suteiksiu žodį Nikolas Martin, paprašysiu jo sureaguoti į pastabas. Tad Matau, kad Erik von der Putzer išėjo, jis dalyvavo pirmoje diskusijų dalyje. E, tai buvo jo paskutinis posėdis. Jis buvo ryšių pareigūnas, palaikęs ryšius tarp komisijos ir Europos parlamento. Ir e, tie ryšiai buvo tikrai gerai plėtojami. Noriu jam padėkoti, prašau jam perduoti mūsų padėką. Ir žinau, kad e, kai bus nuspręsta, kas bus naujas ryšių pareigūnas, mes jį čia mielai priimsime. Dabar žodis Nikolas Martinui. Ačiū, pirmininkė. Tikrai perduosiu jūsų pastabas Erikui. Jūs žinote, kad jis ir toliau dirbs regio generalinėme direktorate ir gali būti, kad jis lankysis ir šiame komitete e, vykdydamas direktoriaus pareigas. Ir kai bus paskirtas koks nors asmo vietoj jo, mes padėsime jam užmėgsti kontaktus su jumis, nes ryšiai su šiuo komitetu yra vienas svarbiausių to komisijos kiriaus prioritetų. Buvo labai įdomu klausytis šių labai įvairių pastabų. Susidariau ilgą jų sąrašą, bet dabar suteiks, sutelksiu dėmesį į svarbiausius dalykus kai ką patikslinsiu kom, iš komisijos požiūrio taško. Aš jau minėjau, kokie klausimai buvo aptarti bendrųjų reikalų taryboje ir šie klausimai šiandien vėl čia buvo iškelti. Mes Daug buvo kalbėta apie bendrąją strateginę programą. Mes tą dokumentą vertiname kaip strateginį dokumentą ir tas dokumentas, žinoma, turi būti naudingas, vertingas valstybėms narėms, nes priešingų atveju tai, bus, tai ir liks tik bendro pobūdžio dokumentu, kuris faktiškai nepadės valstybėms narėms rengiant kito laiko tarpio programas. Mes sieksime savo tikslų, sieksime fondų integracijos, e, kalbėsime apie sanglodos politiką, regioninę politiką, pavyzdžiui, žuvininkystės politiką, nustatysime sąsajas ir taip pat sieksime sąsajos tarp teritorinio požiūrio ir teminio požiūrio. Apie tai kalbėjo daugelis komiteto narių ir komisija pritarė išsakytiems nuogastavimams. Manome, kad tas strateginės programos dokumentas kaip tik gali tapti gairėmis šiame procese. Tikimės, kad plėtodami įvairius elementus, galvodami, kas turi būti e, bendrojoje strateginėje programoje, Mes aptarsime, tikimės galimybės aptarti tą dokumentą su jumis čia parlamente. Ir tai būtų mums galimybė pasižiūrėti, ar sutarėme dėl to, kokia turi būti to dokumento paskirtis ir funkcija. Ir tada jau galėsime spręsti, kokia tvarka tas dokumentas bus tvirtinamas. Berots ponas Dengelis sakė, kad šį dokumentą reikėtų sieti su 2020 metų perspektyva. Turime atsižvelgti į šį aspektą, taip pat turime galvoti ir apie kitas politikos skriptis, ne tik sanglaudos politiką, nes mes juk siekiame integruoti įvairius finansavimo šaltinius. Visą tai siejasi su tuo, ką sakė ponia Kreil. Jis sakė, kad yra sąsaja tarp uh, E, bendrosios strateginės programos, partnerystės susitarimo, e, veiklos programų. Daugelį šios popietės pasisakymų buvo minimi partnerystės susitarimai. Jie yra labai svarbus valstybėje narėje apsisprendžiant, kaip turi būti panaudojamos lėšos. Tai svarbu ir daugia pakopio valdymo požiūrių. Buvo labai įdomu klausytis čia išsakytų nuogastavimų ir to, kas buvo sakoma taryboje. Komisija savo pasiūlyme siekia atsižvelgti į dviejų rušių nuogastavimus. Tarybos išsakyti nuogastavimai daugiausia susiję su institucinės struktūros paisimu taryba nori, kad būtų atsižvelgiama į valstybių narių institucinę struktūrą, į federalinės struktūros valstybės narės, taip pat į labiau centralizuotas valstybės narės. O šiandien čia buvo sakoma, kad reikia užtikrinti pakankamas galimybes regionams ir vietos valdžios institucijoms atlikti savo vaidmenį. Taigi nelengva bus sukurti pusiausvyrą. Komisija jau bando sukurti tą pusiausvyrą, numatydama tokias nuostatas, kurios leistų mums atsižvelgti į vairias institucinės struktūras. Bet tuo pačiu metu siekiame suteikti postumį daugia pakopio valdymo stiprinimui. Mūsų nuomonė, čia svarbus elementas yra Elgesio kodeksas. Ir dėl to mes ir teigiame, kad šį dokumentą, Elgesio kodeksą, reikėtų tvirtinti kaip deleguotą į teisės aktą. Jame būtų elementų, kurie labai smarkiai paskatintų visas valstybės narės užtikrinti įvairių veikėjų, o ypač regioninės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą. Bet žinoma, e, vienodos nuostatos nebūtinai tiks visiems. Kalbant apie dėrybas, reikėtų pasakyti, kad komisijos pasiūlyme yra numatyta, kad partnerystės susitarimai turi būti teikiami kartu su veiklos programomis, kaip vienas paketas. Mm. Dėl partnerystės susitarimo dėrybos vyktų tarp tai, komisijos ir valstybės narės, bet šis dokumentas bus ir uh, valstybės narės vidaus dėrybų rezultatas, dalyvaujant regionės ir vietos valdžios institucijoms. Jos turi dalyvauti, kad būtų priimtas toks sprendimas kad būtų priimtas sprendimas dėl to, kaip bus e, naudojamos lėšos, kaip bus rengiamos programos, mm, kai bus paskirstomos lėšos nacionaliniams regioniams programoms ir kokie teminiai tikslai bus pasirinkti. Taigi reikės priimti daugelį svarbių sprendimų, jie bus išdėstyti partnerystės susitarime ir jie bus patvirtinti po intensyvių diskusijų ir konsultacijų bei sprendimų prieimimo proceso nacionaliniu lygiu. Toliau kalbant apie dėrybas, jeigu bus susitarta dėl partnerystės susitarimo su komisija nacionaliniu lygiu, e, dėl programų bus vyks dėrybos su tomis institucijomis, kurios atsak, bus atsakingos už tas programas. Ir tos dėrybos vyks lygia grečiai pateikus e, partnerystės susitarimus ir tie sustarimai bus tvirtinami patvirtinus ir atskiras programas. Toliau pusiausvyrą tarp teminio požiūrio ir teritorinio požiūrio. Kadangi yra nustatoma sąsaja su strategija Europa 2020, dėl to ir buvo parinktas teminių tikslų sąrašas ir dėl to atsirado suvokimas, kad trūksta pusiausviros. Yra teigiama, kad mes per daug akcentuojame sektorinius elementus ir nepakankamai atsižvelgėme į teritorinį matmenį. Tačiau mes tikrai to nesiekėme. Komisija yra įsitikinusi, kad sanglaudos politika yra grindžiama teritoriniu požiūriu ši, šios politikos šaknės glūdi regionuose ir įgyvendinant tą politiką reikia atsižvelgti į regioninius poreikius. Ir tai ir lemia programų bei partnerystės susitarimų turinį. Ir mes bendrojoje strateginėje programoje ir kalbame apie tą pusiausvirą. Yra numatyti tam tikri elementai, kurie turi padėti atsižvelgti į konkrečius regioninius e, poreikius, pavyzdžiui, e, vietos vystimasis, taip pat nuostatos dėl teritorinių investicijų ir sąsaja su RDF. Taip pat e, dėmesys integruotoms urbanistikos strategijoms. Ir tas požiūris turi išriškėti iš veiklos programų, nes, kaip ir pasakyta reglamente, viskas turi prasidėti nuo poreikių ištyrimo teritorinių lygių ir svarstymų, kaip reikėtų įveikti teritorinius iššūkius. Toliau teminės koncentracijos klausimas. Čia mūsų išeities taškas yra E, supratimas, kodėl reikia teritorinės koncentra, teminės koncentracijos, tai turės poveikio rezultatams. Ir kyla klausimas, ar tie mechanizmai, kurie yra numatyti, padės tinkamai atsižvelgti į poreikius, kurie egzistuoja teritorinių lygmenių. Įvairiems fondams yra nustat, numatyti skirtingi mechanizmai. Tai yra padaryta tyčia, kadangi fondai veikia skirtingai. Kai kuriuose fonduose iš anksto numatyta tam tikra koncentracija, ji išplaukia iš sutarties. ESF yra sutelktas į keturis teminius tikslus, o e RDF gali prisidėti prie visų vienuolikos teminių tikslų. Uh, ir kiekvienas mechanizmas yra grindžiamas tam tikrais motyvais. Norint, kad priemonės pasiteisintų, kartais reikia daryti sudėtingus pasirinkimus. Ir mes, mūsų mechanizmai buvo ilgai svarstomi ir komisija padarė išvadą, kad jeigu nebus nustatyti konkretus procentai, e, tada nepasieksime norimų tikslų. Bet suprantame, kad reikia ir lankstumo ir galbūt nepakankamai kol kas yra įvertintas tas numatytas lankstumas. RDF yra numatytas lankstumas. Tie procentai taikomi nacionaliniu lygiu ir valstybė narė savo viduje gali uh, E, atsižvelgti į regioninius skirtumus. Ir nebūtinai visiems regionams valstybės narės viduje gali būti skirtos vienodos kvotos. Žinoma, reikia išsaugoti ir skirtingų išsivystimo lygio regionų diferenciaciją. E, perinamojo laikotarpio e, perinamosios regionuose, tarpiniuose regionuose nustatyta 40 procentų be jokių apribojimų, išsivyščiusiuose regionuose 20 procentų, mažiausiai išsivyščiusiuose 50 procentų. Taip pat e, dabar pereisiu prie lankstumo, kurio gali naudotis naudos gavėjai. Atskiri subjektai gali gauti finansavimą iš skirtingų šaltinių, uh, vykdydami tą pačią veiklą, tai taip pat užtikrina reikiamą lankstumą. Dabar perėsiu prie konkretesnių pastabų. Europos teritorinis bendradarbiavimas ir tarp valstybinės infrastruktūros klausimas. Tai taip pat yra komisijos bendras tikslas ir ETC reglamento šeštame straipsnėje yra daroma konkreti nuoroda į tai, kad RDF gali būti panaudojamas infrastruktūros tikslams, kai kalbame apie tarpvalstybinius projektus. Dėl supaprastinimo. Dabar neturiu laiko plačiai pasakoti, kaip mes stengiamės supaprastinti visą reguliavimo, reglamentavimo struktūrą. Aš tiesiog e, pasisakyčiau už atskirą diskusiją skirtą šiam klausimui. Dabar tik galiu pasakyti, kad mūsų nuomonė yra daug būdų. Tai yra taisyklių suderinimas, lankstumas, proporcingumas. Visai, visi šie dalykai padėjo mums žengti pirmin, supaprastinant taisyklės. Mes esame visiems keturiems fondams nustatę tas pačias tinkamumo taisyklės. Tai bus tikrai didelis skirtumas. Toliau auditas arba patikrinimai. Numatėme labai konkrečias nuostatas, pagal kurias projektas, kurio vertė mažesnė nei 100 tūkstančių eurų, gali būti audituojamas tik vieną kartą per visą laikotarpį. Tai yra labai apčiuopiamas supaprastinimas. Galėčiau paminėti ir kitų sričių. Tikrai galime įrodyti, kad labai sąmoningai siekiame supaprastinimo. Kalbant apie tinkamumą. PVM klausimas. On... Norėjome turėti bendras taisyklės dėl BVP. E tam tikrą prasme jinai bus griežtesnė negu dabartinė, tais, dabartinė taisyklės, bet nemanome, kad apribos veiksmus, nes mūsų tikslas yra užtikrinti, kad tada, kai infrastruktūra yra finansuojama iš um, vieš, viešo biudžeto, viešų lėšų, tada ta institucija institucija, kuri gyvenins tą projektą, mokės PVM, kuris nusės nacionalinėme biudžete. Ir tada jau nacionaliniu lygmeniu reikia spręsti, kaip bus elgiamasi su šito BVP, e, atsiprašau, PVM, bet e, komisijos nuomonė nereikėtų padengti šito PVM iš ES biudžeto. E, mūsų nuomonė nereikėtų jo įtraukti į tinkamas padengti lėšas. Dėl regionų kategorijų komisaras Hanna nekarta aiškino mūsų poziciją. Reikia į tai žiūrėti, turint galvoje visą bendrą komisijos pasiūlymą. Ir į bendrą subalansuotą biudžetą sanglaudos politikai. Nes tik tai pamatysime, kaip per sanglaudos politiką mes galime prisidėti prie Europo 2020 tikslų įgyvendinimo. Į tam siekiant to tikslo, kad e, finansavimas skirtas regionams atitikstų regionų poreikius. Taigi, ne mes turime atsakyti, kokį, kaip reikėtų tos regionus suskirstyti. Reikėtų žiūrėti atskirai į visą, bendrai į visą m, mm, paketą. Tam, kad užtikrintumėm e, jog finansavimas e, regionų, konkrečių regionų kategorijų atitiks jų įsisavinimo galimybės. Dėl uh, makroekonominių sąlygų. Čia buvo daug kalbėta. Šitas, kalbant šito klausimu, yra labai svarbu taisyklingai formuluoti visus klausimus. Pirmas klausimas turėtų būti toks. Ar išmintinga sukurti procedūrą, pagal kurią sanglos politikos finansavimas būtų taip pritaikytas, kad jis būtų ga, pa, panaudojamas, imantis priemonių nacionalinių lygmenių. E, siekiant sulyginti makroekonominius neligum, neligumus, netitikimus. Komisija mano, kad reikia mechanizmų, pagal kuriuos būtų galima perskirstyti sąnaudos politikos lėšas, e, taip suderinant mm, šitas priemonės su nacionalinėmis priemonėmis, kurios taikomos tokiais atvejais. Antras klausimas, kurį reikėtų kelti ar būtų teisinga, kad valstybė narė, kuri nesugebėjo įgyvendyti e, tarybos priimtų mm, sprendimų susijusių su makroekonominėmis sąlygomis. Ar teisinga, kad tokia valstybė, kuri visgi nesugebėjo tų sąlygų gyveninti, gautų tokias, tokią pačią, mm, tokias pat, tiek pat lėšų iš ES biudžeto. Nors tų sprendimų ir rekomendacijų neįgyvendino. Komisijos nuomonė ne. Neturėtų. Taip nebūtų teisinga. Žinoma, tokių atvejų neturėtų būti tam, kad užtikrintumėm, jog Mm, ES biudžetas, biudžeto lėšos nebūtų skirstomos valstybėms, kuriuose tie projektai nėra tinkamai įgyvendinami. Bet taip pat mes suprantame, kad reikia tam tikro lankstumo tais atvejais, kai reikia nutraukti lėšų paskirimą ar mokėjimą. Reikia atsižvelgti į, ta, į tas konkrečias sąlygas. Ir pagal atsižvelgiant į tas sąlygas galbūt e, gali būti nuspręsta, kad nereikia nutraukti lėšų paskirimo. Ir trečias klausimas. Ar būtų išmintinga toliau teikti pagalbą valstybei nariai, kuri dėl makro, makroekonominių skalinių sąlygų turi tam tikrų sunkumų ir jinai gauna pagalbą pagal tam tikrą pagalbos uh, E, programą ir e, atitinka visas sąlygas dėl to, kad jai taikoma šitą programą. Ir atsakymas yra taip. Pavyzdžiui, ir dabartiniu periodu buvo įgyventas panaši priemonė. Taigi, komisijos nuomonė šitas e, mechanizmų paketas yra logiškas ir nuoseklus. Galiausiai dėl Connecting Europe priemonės, dėl sąveikos tarp Connecting Europe ir sanglos politikos. Labai svarbu, kad šita, šitas ryšys bus efektyvus. Labai svarbu, kad valstybės narės e, žinotų, kokie projektai finansuojami iš Connecting Europe priemonės, e, kokius prie, projektus gali tikėtis, kad finansuos šitą priemonę, o kokius projektus, kokie projektai bus finansuojami per sanglaudos politiką. Taigi reikia aiškiai nustatyti, kaip, kokie yra prioritetai tam, kad valstybės narės galėtų nuspėti ir planuoti. Jeigu to pasieksime, tada tikrai pasieksime geriausių rezultatų iš abiejų fondų susijęsime juos ir lėšos bus paskirstytos tinkamu laiku, tinkamoje vietoje ir bus finansuojamos tos priemonės, kurios galima finansuoti pagal sąnaudos politiką. Ačiū. Na, Konstanca Krell. Ačiū, Donita. Norėčiau paaiškinti, mes su Lambertu iškėlėme keturis pagrindinius punktus, dėl kurių norime padiskutuoti. Jeigu mes kiekvieną kartą dvi valandas kalbėsime apie viską, tai mes iš esmės kalbėsime apie nieką. Taigi, paprašyčiau susitelkti ties tam tikromis temomis, Būtent todėl aš ir nekalbėjau apie e, Connect Europe arba apie makroekonomikos sąlygas, makroekonominės sąlygas, nes apie šitus klausimus mes žadėjome kalbėti per kitą posėdį. Norėčiau pakomentuoti tuos keturis prioritetus, apie kuriuos mes šiandien būtent ir norėjome padiskutuoti. Godmanis kalbėjo apie lankstumą neturėtų būti galima taip, kad jeigu vienas prioritetas netinka, tada periname prie kito prioriteto. Lankstumas turėtų būti taikomas derintis dėl partnerystės susitarimų e, tarp regioninių vietos valios institucijų komisijos, valstybės narės. Būtent čia mums reikėtų atidžiau padirbėti, kad būtų viskas labai aiškiai išdėstyta kad būtų aišku, kaip pasirašoma, pasirašoma šitie partnerystės susitarimai. Komisijai reikėtų apsvarstyti tuos punktus, kuriuos mes pabrėžėme projekte. Mūsų, mes manome, va, tai būtent kaip išdėstėme. Jau senai svarstome šitą dokumentą ir Mano frakcija paskutinį kartą kalbėjome, kad nebus daug, daugumos parlamente, bet atrodo, kad mes visi, perži, per, visi matėme, kaip atsitiko su Lisabono strategija. Ir jeigu mes taiksime tik tikslinį lėšų paskirstimą, tai mes vėl nieko nepasieksime. Mums reikia šitai dabartinius pasiūlymus ir kaip pasiekti tikslų, kaip juos pirmiausia nustatyti, tada pasiekti, kad regionai tikrai turėtų naudos. Mums reikia sistemos, kuri padės ilgalaikiui regionų vystimuisi. Taip pat reikėtų kalbėti galbūt ir apie demokratinį vystimąsi. Tai yra problema, tai yra iššūkis, realybė. Reglamente tai neadekvačiai atsispindi. Mano nuomonė, per mažai kalbama apie tai, kaip mes ateities sieksime sąjungos politikos tikslų bet buvo iškeltas labai svarbus klausimas, kada mes kalbėsime apie turinį, kada mes apsispręsime dėl turinio, ar tada, kai bus patvirtintas finansinis, finans, atmetis, atmetis finansinė perspektyva, ar po to. Jūs visiškai teisus, Lambertas ir aš pati esame visiškai pilnai stikinę, kad mes negalime dėl to dėrėtis, nežinodami, koks biudžetas bus skirtas komisija siūlo darbo būdą, kuris parlamento neįtikina. Ir gali atsitikti taip, kad lėšų bus skirta ne tik ne tiek pat, kiek dabar, bet netgi daug mažiau. Jei taryba apkarpis biudžetą, tada ir sąnaudos politika nukentės ir tada reikės pagalvoti, kokiu tikslu mes visgi galėsime siekti sąnaudos politiką ir ko mes nepasieksime, ar galėsime primti šitą pasiūlymą ar ne. Tai reikia tikrai apsvarstyti. Ir manau, tikrai dar reikės e, detaliau apsvarstyti struktūrą, bet be biudžeto, nežinodami, koks biudžetas, kol jis nepatvirtinas, mes tikrai negalime kalbėti apie turinį. Maždaug tiek galėčiau pakomentuoti apie tos keturis punktus, kuriuos mes iškėlėme manau, reikia išmintingai formuluoti savo politinį požiūrį, savo politinius pasiūlymus, tam, kad e, tai būt, jie būtų įtraukti į šitą reglamentą ir kad pasiektumėm e, pusiausvėros tarp e, fondų reglamentų ir bendrojo reglamento. Nes labai svarbu, kaip šitie dokumentai bus susijęti. Mes užėmėnės ir toliau apie tai kalbėsime kalbėsime, kaip tą pusiausvyrą sukurti. Čia turiu galvoje ir sanglaudos politikos reglamentą, ir bendrąjį reglamentą, EFA reglamentą. Tik turime užtikrinti, kad mūsų rezultatas bus toks, kurį bus manoma įgyvendinti. Dar vienas klausimas buvo iškeltas. Martinai, nemanau, kad manau, kad jeigu norime, pavyzdžiui, labiau plėtoti Šiaurės Italijos regioną, pirmiausiai turime paimti turime 52 procentus ir lieka 48 procentai, bent 5 procentus reikia skirti miestų plėtrai. Tada turime 43 procentus, 8 naudočiau prioritetam iš tų 43. Tada kažkiek tai energetikos efektyvumui arba atsinaujinantiems energetikos šaltiniams, nežinau, kiek toliau liks maždaug 20 procentų, tada 20 procentų likusių lėšų galima būtų panaudoti kitiems prioritetams. Bet iš tikrųjų netiek jau čia daug tų lėšų ir liks. Mes kalbame apie nedidelės, palyginus nedidelės sumas, todėl reikia gerai pagalvoti, kai pasieksime bendrą pusiausvyrą, kad ta sąjungos politika nebūtų nukreipta vien tik tai Europa 2020 strategijos tikslams įgyveninti, bet ilgesniam laikotarpiu, nes tokia yra mūsų pareiga. Todėl manau, kad tikrai verta skirti daugiau laiko ir pasižiūrėti, ar tikrai šitas lankstumas yra pakankamas mūsų regionų vystimuisi ir ar ilgalaikiu, e, ilgalaikiu ilgainiui mes paskatinsime regionų plėtrą ar ne. Dėkuoju, ponia Hübner, išėjo iš salės, galbūt jį dar grįž. Noriu padėkoti kolegoms. Tik pasakysiu, kad dėl paties požiūrio kitą kartą reikės keturis dalykus patikslinti. ryšį tarp skirtingų fondų. Reikia bendrąją sistemą kažkaip prioritizuoti. Taip pat reikia žiūrėti platesnį vaizdą, pavyzdžiui, regionės plėtros fondas ir energetikos projektų finansavimas. Galbūt aš ne viską aiškiai matau, bet reikėtų dar apibriežti tuos dalykus. Galbūt galėtume susiburti darbo grupėje ir aptarti visus aspektus dėl partnerystės susitarimų. Tai labai aktualu visiems, daug buvo minčių išsakyta. Mes taip pat turėtume aptarti šį klausimą ir su kitais pranešėjais, dirbančiais kitose komitetuose. Viršnės ribos nustatymas, kiti elementai. Iš tikrųjų, išiškė keturi aspektai, dėl kurių reikės dar padirbėti e, grįžime prie jų kitą kartą. O dabar aštuntas darbo tvarkės punktas. Tai yra ES e, regioninių strategijų raida, dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač viduržėmio jūros regione. Ponas Alfonsi yra mūsų pranešėjas, prašom. Dėkui, pirmininkė. Šiek tiek Man kelias rūpmė tai, kad šešėliniai pranešiai, kurie dalyvavo posėdėje iki dabar, jau išėjo, tik tai ponas Korona liko. Gal ne visai sąžininga jo atžvilgiu, aš nežinau, rytoj mums buvo skirta pusvalandis, dabar liko 20 minučių posėdžio, ar tikrai būtų e, vertinga dabar, verta mums svarstyti. Jau nebėra žmonių, nei pono Doč, nei kitų, aš nežinau. Aš siūlyčiau, kad vis tik tai nesvarstytume kitas punktas buvo numatytas pagal šiandien e, darbo tvarkė, e, nėra pranešėjo Varšuvoje. E, pranešėjas rytoj 9 valandą, galbūt vis tik tai galėtume mano klausimą svarstyti, o paskui kitą. Tiksliau apie vizitą į Varšuvą dabar gal galėtume pakalbėti delegacijos vizitą. Aš šiek tiek susipainiojau. Atsiprašau, bet jūs taip pat šiek tiek pasimetęs e, buvo jūsų klausimas numatytas svarstyti rytoj ryte, jūs visai teisus, galima kalbėti su šešėliniais pranešėjais, kai jie yra Aš negaliu pažadėti jums valandos, bet nesvarbu ne trukmė, bet turinys. Jeigu turi suspėti lėktuvą, tai turi kalbėti tiesiai, jūs specialistas esate regioninio oro uostų, taigi susitarkime rytoj pusvalandis. 40 minučių. Nedaugiau kaip pusvalandis. Tada E, pakalbėsime apie delegacijos vizitą į Varšuvą. Taigi, pranešimas dėl komiteto delegacijos vizito Varšuvoje spalio 16-17 dienomis tarp mūsų dokumentų ir e, ataskaita. Šiandien e, buvome, dakėmės ten pradžioje pirmininkavimo, šiandien išklausėme ministrės darbo rezultatų, mums pavyko viską aptarti e, pačioje pradžioje darbų, galbūt reikėtų išklausyti pastebėjimų. Aš tik pasakysiu, jeigu ta ataskaita visiems tinka ir atrodo, kad taip yra. Mes jau dabar e, esame taip įpratę dirbti, kad e, pirmininkaujant šaliai, kuriai nors vykstame, uh, pradžioje, tada surenkame labai gerai informaciją, gauname jos pakankamai e, darbo pirmininkavimo, kitaip tariant, pradžioje, bent jau man atrodo. Tai aš manau, tik vien, matau tik vieną ranką, ponas Olbrechtas. Norėčiau tik pasakyti, kad prisiminiau, jog Per apsilankymą Varšuvoje sutikome su regioninės plėtros ministre ir buvo išsakyta labai daug svarbių minčių dėl naujų reglamentų. Buvo kalbama apie problemas, e, sunkumus ir manau, kad mums visiems pranešėjams labai svarbu prisiminti, ką sakė viena valstybė narė per pirmininkavimą. Manau, kad turėjome labai svarbų sutikimą, kuriame buvo pasiekta konkrečių rezultatų. Galbūt ne dabar, bet kai diskutuosime e, reglamentą, tai tada priminsiu jums, apie ką buvo kalbama. Dabar Manau, kad jau šį darbo tvarkės klausimą ir aptarėme. Rytoj 9 valandą susitiksime ir dirbsime pagal numatytą darbo tvarkę. Ačiū.